Right, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. I would like to welcome you. Vertėjai turi jūs informuoti, kad socialinis ginčas dėl vienašališkai primestų vertėjams darbo sąlygų vyksta trečią savaitę, nepaisant įvairių nuolaidų iš mūsų pusės, administracija nebando išspręsti šio konflikto. Kelių kabinų vertėjai šiame posėdėje priversti dirbti priversne tvarka. E, kad įrodytume mūsų solidarumą su jais, e, manydami, kad tai yra vertėjų teisės streiką pažeidimas ir diskriminacija kai kurių kalbų ir parlamentarų atžvilgių. E, kitos kabinos nusprendė nestabdyti darbo, kai buvo suplanuota. Todėl apgalėstaujame jūs informuodami, kad e, posėdis, tai yra vertimo paslaugos bus teikiamos lygiai iki 12.30, kaip numatyta. Ačiū uždėmesi. Laikykime darbo atvarkį patvirtinti, perėkime prie trečio klausimo. Pranešė yra Analyt ir Joe Linen. Trečias darbo atvarkės punktas. Ir ar pranešiai norėtų pasisakyti? Ana Lyts, prašau. Tiesiog norėčiau trumpai padėkoti visoms frakcijoms. Įvyko trys šešėlinių pranešėjų susitikimai. Taip pat noriu padėkoti Džiauleninui, bendra pranešėjui. Labai svarbu, kaip kad matėme ir per pastrosius mėnesius, kad klimato e, kaita yra svarbi ir net ir tokie veikiai kaip kad Iranas, ko galima buvo nesitikėti, iš tikrųjų rimtai tai pasižiūrėjo. Taigi iš tikrųjų svarbu, kad abu komitetai dirbtų ties tokiais klausimais, kartu vyktų į COPS ir iš tikrųjų manau, kad jeigu balsuosime už šį pranešimą ir čia komitete ir plenarinėje sesijoje, tai tikrai bus geras rezultatas. Dėkoju, Žiaulenin, prašau, labai trumpai E, taip, ES yra švelnoji jėga, diplomatija į mūsų priemonę, kurią galima panaudoti klimato apsaugos srityje. Tai svarbu padaryti, nes turime per ateinančius keltą metų sudaryti tarptautinės koalicijas. Tai buvo keltas klausimų, kurių nepavyko išspręsti šiame pranešime. Ir tai, pavyzdžiui, susijęs su ITRI, o taip pat tai susijęs su tarptautiniu baudžiamoju teismu. Ar, ar jis bus atsakingas už ekologinius nusikaltimus ir jų tyrimą, taigi kol kas dėl šių klausimų nebuvo sutarta, o šiaip visiems dėkoju už indėlį. Dėkoju. Džiaulaininai. Na, o prieš tęsiant E, dar norėčiau suteikti žodį mūsų vertėms. E, jie nori perskaityti pranešimą. Vertėjai turi jūs informuoti, kad socialinis ginčas dėl primestų darbo sąlygų, vienašališkai primestų darbo sąlygų, vyksta trečią savaitę. Nepaisant įvairių nuolaidų iš mūsų pusės, administracija nesėmė jokių žingsnių, kad pabandytų išspręsti šį konfliktą kai kurių kabinų vertėjams, dirbant šiame posėdėje, įsakyta privaloma tvarka e, teikti paslaugas, kad įrodytume savo solidarumą su jais e, dėl to, ką mes manome esant vertėjų teisės įstreiką pažeidimu ir diskriminaciją kai kurių kalbų ir parlamento narių atžvilgių. Kitos kabinos nusprendė nevykdyti darbo nutraukimo, kaip buvo numatyta šiandien. Tačiau turime jūs informuoti, kad e, šiame posėdėje vertimo paslaugos bus teikiamos tik tai lygiai iki 12.30, kaip numatyta programoje. Prisėm prie dar, norite pasisakyti? E, ne dėl balsavimo. Jūs kaip pirmininkas e, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Japonas Aštrevičius, kuris yra pranešėjęs Moldavijos klausimus, sureaguoti gana aiškiai į pastarąjį meto įvykius Kišiniove per rinkimus e, Kišiniove Moldavijos sostinėje. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų sureaguoti kaip užsienio reikalų komiteto pirmininko ir pono Oštrevičios, nes situacija yra labai rimta. Ačiū. Okay, well, we after... Na, galbūt e, su Enviku gal, galėsime tai išsiaiškinti, kai išvyks Enviku kolegos, nes tai mūsų vidinis klausimas. E, Knut Fleckenstein, prašau. Sutinku. Na ir galbūt būtų gerai gauti informacijos apie tai, kas įvyko paprašysime, ko nors iš išorės veikimų tarnybos mus informuoti. Nu, dabar siūlau perėti prie balsavimo. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusieji. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 58 pakeitimo. Kiek balsų? 98, 98 e, šimto kolegų balsavo, balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet. 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 61 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi jį primta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 64 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 94 pakitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 98 kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 98, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusieji primta. 104 pakeitimas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 105 kas už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 105 pakeitimo, balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 106. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 7. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 109 pakitmes kas už, prieš susilaikiusiai atmesta, 110 kas už, prieš susilaikiusiai primta, at, 111 kas už, e, atmesta, 112 už, prieš susilaikė atmesta, 13, 113 kas už, prieš susilaikiusi primta. 114 kas už, prieš susilaikiusi primta. 115 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 116 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 117 kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 118 už, prieš susilaikiusi atmesta. 112 nereikia. 120 už, prieš susilaikiusi atmesta primta. 121 už, prieš susilaikiusi primta. 122 už, prieš susilaikiusi primta. 123 žodinis pakeitimas už, prieš susilaikiusi primta. 124 už, prieš susilaikiusi primta. 125 už, prieš susilaikiusi atmesta. 126 nereikia, 127 už, prieš susilaikiusi primta. 128 už. Kągi. Ko kolegos pagidavote? Dėl 127 ar norit balsuoti? Pasitikslinti. 127 balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Manau, kad e, gan aiškus rezultatas. 28 už, 3 prieš. E, parodykite rezultatus. Elektranuose 98 už, 3 prieš. Kolegos, e, iš čia, kur sėdžiu, gan gerai matosi, kokia yra dauguma. Tikrai patikėkit. 128 už, prieš susilaikiusi primta, 129 už, prieš susilaikiusi atmesta, 130 už, prieš susilaikiusi atmesta, 131 už, prieš susilaikiusi primta, 132 Okay. You want to check? Norite pasitikslinti dėl 131. Basuokime elektroninį būdą. Balsamas baigtas. So, was that rejected? Kągi atmesta. Kągi, 132 už. Prieš. Susilaikiusiai. Primta. 134 už. Prieš. Susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 134. Balsavimas baigtas. Primta. Atsiprašau, nesupratau. Kalbėti iš salės. Gal. Nes nėra tikslinama elektroniniu būdu, galima galbūt video technologijų dėka pasitikslinti. Taigi 135 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 141 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 142 Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 143. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Tuomet. 147. Kas už? Prieš susilaikiusieji Pasitikslinkime dėl 147 elektroninių būdų. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. E, didelis susilaikiusiųjų. E, 50 tai kompromisas. Kas už prieš susilaikiusiai? Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojam. Balsamas baigtas. Primta. 11 kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 12 kompromisas, kas už prieš, susilaikiusiai primta. 165. Kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. 166, 167, 168 kartu, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaikiusiai primta. 167 ir 78 kartu, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. 183. Kas už prieš susilaikiusiai? Pasitikslinkime dėl 183 elektroninių būdų. Balsuokime. Balsavimas baigtas. E, e video referentas sako 193 už, 3 prieš. Gerai, kad turime tą referentą. 164-165 kartu. Atmesta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai. Primta. 168 kas už? Prieš susilaikiusiai. Primta. 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusiai Primta. 196. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 16. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 198. Kas už? Prieš. Susilaikiusi primta. 200. Kas už? Prieš. Susilaikiusi pasitikslinkime dėl 200 pakeitimo. Balsuokime. 200. Balsamas baigtas. Atmesta. 201, 202 kartu, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 215 pakeitimas, žodinis pakeitimas, Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 216 už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 217 už prieš susilaikiusiai primta. 218. Kas už prieš susilaikiusiai primta. 219. Už prieš susilaikiusiai primta. 220. Už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 220 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 221. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 222, 223. Dėl jų nebereikia. 224 už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 224. Balsuokime. Na, gan kontroversiškas pakeitimas. Balsamas baigtas. 61 už, 48 prieš, primta. 228 už, prieš, susilaikiusi jį, atmesta. Pasitikslinkime. 225. Pasitikslinkime. Taigi 225. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 226. Už. Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 227 už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. 228 kas už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. 229 kas už, prieš, susilaikiusieji, primta. 230 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 18 kompromisas. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 19 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 245 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusieji primta. 246, kas už prieš susilaikiusieji Primta. 20 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 256 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Trečias, kas už, prieš susilaikiusiai pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas ir penktas kartu kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Septintas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikiusi, primta. Devintas už, prieš, susilaikiusi, primta pasitikslinkime dėl devinto pakeitimo, balsuokime. 111 kolegų, balsamas baigtas. 55 už, 53 prieš, patvirtinta. 10, 11 kartu, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 19 pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Primta. 20 už, prieš, susilaikiusiai, primta. 23 kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. 24 už, prieš susilaikiusiai primta. 22, 23 už, prieš susilaikiusiai primta. 24 už, prieš susilaikiusiai primta. 27 už, prieš susilaikiusiai atmesta. 28 už, prieš susilaikė primta. 33 už, prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 33 pakeitimo, balsuokime. Baig, balsamas baigtas, atmesta. 36 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime dėl 36. Balsavimas baigtas. Primta. 37 už, prieš, susilaikiusieji. Pasitikslinkime dar sėkį, dėl 37 balsuokime. Baigtas balsamas. Aiškiai primta. 38 už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. Pasitikslinkime dėl 38, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 39 už prieš susilaikiusi jį primti. 40 už, prieš susilaikiusi jį primti. 41 už, prieš susilaikiusi jį primti. Pasitikslinkime dėl 41. Balsuokime. Matyt. Balsamas baigtas. Atmesta. 42-43 kartu už, prieš, susilaikiusieji. Pasitikslinkime dėl 42-43 kartu. Visi balsavo, balsamas baigtas. Primta. 44 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 45 už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 45 pakeitimo. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 46 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 47 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 48 už, prieš, susilaikiusiai primta. 49 ir 50 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 51 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Tai buvo paskutinis pakeitimas, kągi. Balsuokime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuokime. Trūksta du kolegos, dvi kolegų trūksta, vienas dar gali sudalyvauti. Balsamas baigtas priimta 90 balsų ir 2 susilaikysi 19 prieš sveikinu pranešėjus. Kągi baigėme mūsų jungtinio komiteto su Envi komitetu posėdį. Linkiu kolegoms iš Envi komiteto geros dienos. So, dann nehme ich die voting list. Can we ask the machine be... Taigi prašom eh, perprogramuoti mūsų aparatūrą. Andersai, kaip sekasi? Dear colleagues. Mėly kolegos, galime tęsyti užsienio reikalų komiteto posėdį. Kaip suprantu, kompiuteriai perprogramuoti ir toliau antras klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar turite komentarų? Ponas Užtrevičius. Ar turite ką pasakyti, ponas Preda? Jūs kalbėjote apie įvykius Moldovoje. Pirmininkė, jeigu tiesa, kad teismas Kišnieve patvirtino e, Andrėją Nastasevo e, įgaliojimu, kuris buvo išrinktas Kišiniovo merų. Tai taip, mes turime sureaguoti. E, ponas Preda pradžioje posėdžio su Envik jau minėjo šį klausimą, šiuo metu Mes e, prašome, kad išorės veiksmų tarnybos atstovai atvyktų pas mus šiandien ir paaiškintų, kas vyksta Kišineve tiksliai. Ir informuosime jūs apie tai, kai turėsime kažkokį atsaką iš užsienio reikalų tarnybos. Užsienio veiksmų tarnybos. Dabar turime sutarti, kad kažkurio momentu gali tekti pakeisti darbo atvarkę ir įterpti kažkokį klausimą klausimą dėl Moldovos. Jeigu daugiau komentarų nėra, darbo atvarkė patvirtinta. Trečias klaus, e, punktas pirinko pranešimas, nieko neturiu ką pranešti. Ketvirtas punktas ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra kovo 19.10, balandžio 12, 17 balandžio ir balandžio 26 dienos. Ar turite pastabų? Jeigu iki posėdžio pabaigos komentarų nebus, protokolai bus patvirtinti. Toliau elektroninis balsavimas. Penktas punktas - partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas tarp ES ir Irako. Ir šeštas klausimas - partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas tarp ES ir Irako. Pranešėja abiem klausimais yra ponia Saifi. Ar turite ką pasakyti? Nieko. Puiku. <clears throat> Iš karto galime perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuojame dėl rekomendacijos projekto, dėl tarybos sprendimo, dėl suste, bendradarbiavimo sustarimo tarp ES jos valstybių narių ir Respublikos, Irako Respublikos e, sustarimo patvirtinimą. Elektroninis balsavimas. Kas už? Prašom balsuoti. Taigi balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Patvirtinta 51 už 2 prieš. Toliau. 52 skaitant Nina Gil. Toliau. Balsuosime nuo, pradėdami nuo 51 pakeitimo už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmestas. 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 13 už, prieš susilaiko patvirtintas. 14 už, prieš susilaiko patvirtintas. 15 e, kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 79 už, prieš, susilaiko, patikrinkime, bal... gerbdami mūsų pirmininką, pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas. 82. Aštuoniasdešimt trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Septynioliktas kompromisas už. Tikrinti. 83. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas 17 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 18 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 20 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 100 už prieš susilaiko. Iš tikrųjų dabar reikia patikrinti. Pradedame balsavimą. Still... Trys kolegos dar nebalsavo. Turime 64 ir dar Nina, kol kas trijų trūksta. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Dvidešimt pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patrintas. Pakeitimas 105 už, prieš susilaiko patrintas. 22 kompromisas už, prieš Norite pakartoti 105 pakeitimą? 105. Tikriname, prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Tai yra gana aiškiai dauguma, jūs prašote tikrinti balsavimo rezultatus. Bet jūs matote, jeigu frakcijų lyderiai parodė, parodo, kaip balsuoti. So we go. Mr. Fleckenstein. Ponas Fleckenstein. The chairman, the... Pone pirmininkė, kolegai atrodo kyla problemų šį rytą. Gal galite pasiūlyti jiems atsisėsti pirmąją eilėje, eilėje, gal jis geriau tada matys viską. Okay, so we now continue compromise 22. 22 kompromisas, kas patvirtintas. 23 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 113 už, prieš susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš susilaiko patvirtintas. 121 už, prieš susilaiko atmestas. 122, 3 dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko patikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtintas. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 123 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 124 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 129 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 135 už, prieš susilaiko patvirtintas. 137 už prieš susilaiko patvirtintas. 138 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau konstuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas už, prieš susilaiko. Patikrinsime. Prašom balsuoti dėl penktojo pakeitimo. Baigiame. Patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas, septynioliktas už, prieš susilaiko atmestas, dvidešimtas už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime 20 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Aiškiai atmestas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 25 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Patikrinsime balsavimą dėl 25. -ojo. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Aiškiai, dauguma patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 30 už, prieš, susilaiko atmestas. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 33 čia yra. Ar mes patvirtiname septintą kompromisą? Tuomet pirmoji dalis atkrenta. Balsuojame dėl antros dalies, jeigu teisingai suprantu. 33 antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 42 už, prieš, susilaiko atmestas. 44 Patikrinsime. 42. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 44 už. Prieš susilaiko atmestas. Devintasis kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 46 už, prieš susilaiko. Patikrinsime balsavimą dėl 46. -ojo. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 47 už. Prieš susilaiko atmestas. Toliau DV komiteto nuomonė. Pirmas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ne, nenoriu kenkti mūsų santykiams. Ant trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Tryliktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devynioliktas už, prieš susilaiko patvirtintas, 21 už, prieš susilaiko patvirtintas, toliau 26 už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuojame elektroniniu būdu dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Pradedame balsavimą. Two colleagues missing. Trūksta dviejų kolegų. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 51 už, 3 prieš. Sveikiname ponę Saifį. We then come to... Toliau pereisime prie šešto darbo tvarkės klausimo. septinto rekomendacija tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 73 sesijos. Pranešėjas yra Eugen Freund, ar norite pasisakyti, prašom. I was advised, I was advised not to say anything. Man buvo rekomenduota nieko nesakyti, tačiau norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šios rekomendacijos rengimo ir laukiu teigiamo uh, balsavimo rezultato. Ačiū. Dėkoju, kolega. Pone Lach Biler. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau žodinį pakeitimą pasiūlyti, nes vakar JAV pasitraukė iš Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos. Taigi su pranešėjo pritarimu, aš norėčiau perskaityti šio žodinio pakeitimo tekstą. Apgailestauja dėl JAV sprendimo pasitraukti iš Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos, nes ES dalyvavimas šioje institucijoje yra labai svarbus ir ragina JAV administraciją persvarstyti šį sprendimą. Taigi savo pranešime mes jau kritikuojame tokio pobūdžio trūkumus, tačiau tai yra naujas dalykas ir aš tikiuosi, kad jūs tokiam pakeitimui galėsite pritarti. Man tai jokių sunkumų nekelia. Ar būtų kitų pastabų iš kitų frakcijų? Kristian, gal išsijunk mikrofoną? Žinoma, ar jūs norite pakeisti tekstą? ne visai supratau. Pone Lochbiller. Tai yra atnaujinimas, tai yra papildymas. Aš ką tik pasakiau, kad tekste jau yra kritikuojama žmogaus, taryb, žmogaus teisų tarybos trūkumai. Taip, mes balsuosime dėl tokio žodinio pakeitimo pabaigoje, sako pirmininkas. Turime ilgą balsavimo sąrašą. Taigi pradėkime ir būkime tikslus bei greiti, kiek įmanoma. Taigi pradedame nuo Charles Tanner, 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. 52 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Trijų balsų vis dar trūksta. Baigiame balsuoti. Priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinkime 54 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 50, 30 už, 27 prieš. Nedidelis skirtumas. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, prieš, susilaikė. 57. Turime pasitikslinti, balsuokime. Balsuoti baigiame, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, atsiprašau, 65 Kovačevo pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 71. Lainen pakeitimas. Balsuokime. Akivaizdu, kad arba trys kolegos išėjo iš posėdžio, arba jiems neįdomu dalyvauti šiame posėdėje. Balsuoti baigiame, pakeitimas atmestas. 72 iki 75. Kas už, prieš, susilaikė atmestą. 82 už, prieš, susilaikė priimta. 5. Kompromisas už prieš susilaikė priimta, 85 už prieš susilaikė priimta, 86 už prieš susilaikė atmesta, 87 už prieš susilaikė atmesta. 88. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime 88 pakeitimas, balsuokime. Trys kolegos dar vis nebalsuoja, balsuoti baigiame, priimta. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 90 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Nuo 91 iki 93 už prieš susilaikę atmesta. 94 už prieš susilaikę atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 114 kas už, prieš susilaikė priimta. 115 atkrenta, nebalsuosime. Dabar 10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 121 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 121 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 135 su žodiniu pakeitimu. 12 kompromisas norite pasitikrinti? Balsuokime. Baigiame balsuoti. Nedidelis balsų skirtumas. 135. Kovačiavo pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 136. Už prieš susilaikė. Pasitikrinsime. 136 čia balsų pasiskirstimas bus kitoks, manau, nei kad ankstesnio balsavimo metu. Šešių kolegų balsų dar trūksta, pabuskite. Baigiame balsuoti. 27 ir 30 atmesta. 137 balsuosime dalimis, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinsime. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. 27 už, 25 prieš. Dabar balsuojame dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl antrosios dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. 138 už, prieš. Susilaikė. Priimta. 140 už, prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 140 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė. Priimta. 145 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 146 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. 146 pono Lainin pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 147 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 148 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 Ne. 176 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 179 Cenek. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 180 ir 81. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 182. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. 182 smūdį pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 183 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 184 už, prieš, susilaikė, priimta. 185 už, prieš susilaikė priimta, 186 už, prieš susilaikė priimta, 187 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 187 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 193 Lochbiller kas už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinsime 193 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 194 atkrenta. Toliau 196 už prieš susilaikė atmesta, 197 už prieš susilaikė atmesta, 198 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 198 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 204 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 206 už, prieš, susilaikė, atmesta. 207 už, prieš, susilaikė, priimta Aš sakyčiau, kad buvo atmesta, bet galime pasitikrinti. 207 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 213 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 214 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Būtų gerai, jeigu aiškiai keltumėte rankas. Taigi balsuojame. Trijų kolegų balsų trūksta, netaip svarbu. Baigiame balsuoti, priimta. 28 už, 24 prieš. 215 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 216 už, prieš, susilaikė, priimta. 217 už, prieš, susilaikė, atmesta. 218 už, prieš, susilaikė, priimta. 219 už, prieš, susilaikė, atmesta. 219. Balsuokime, pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priim... Atmesta, sako pirmininkas. 25. Kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 222 už, prieš susilaikė atmesta. 223 už, prieš susilaikė priimta, 225 už, prieš susilaikė priimta ar atmesta. Pasitikrinkime. 225 šolts pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 27 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 28 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 234 saifai pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 235 už, prieš susilaikė atmesta. 236 išbrauktas, 237 už, prieš susilaikė atmesta Atsiprašau. 236. Jis nebuvo išbrauktas, buvo patiktas prašymas jį išbraukti, tik dabar balsuojame dėl 236, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 237 Lochbiller pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 237 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Pone Borgezijo, prašom. Pone pirmininkė. Aš nieko negirdžiu per ausinės. Kolega, ką Jūs sakėte, klausė pirmininkas. Negirdžiu vertimo į italų kalbą. Pirmininkas, ar jau vyksta streikas? Kreipiuosi į italų vertėjų kabiną, gal galėtumėte kažką mums pasakyti. Pone Bargezijo, ar dabar jau girdite? Puiku. Kurgi mes esam? ties kokiu pakeitimu. 238 Kovačiak pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 242, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 251 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 254, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 256, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 256. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 257 pakeitimas, balsavimas dalimis. Turime penkias dalis. Pradėkime nuo pirmos, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Didelė balsų dauguma priimta. Dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. Ketvirta dalis, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. Penkta dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta Pasitikrinsime. Penkta dalis, balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 258 kas už, prieš susilaikė priimta. 259 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime. 259. Balsuoti baigiame. Priimta. 260. Kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. 31. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32. <clears throat> Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 265. Kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. 266. Kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. 267. Kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. Na, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 267 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. 268 atkrenta. 269 šolis pakeitimas kas už, prieš, kas susilaikė. Pasitikrinsime. 269. Baigiame balsuoti. Priimta. 276. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 33. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 279. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 279. Baigiame balsuoti. Priimta. 281. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Atmesta. 282. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 283 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, bet pasitikrinsime 283 pakeitimus, balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. 284 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 285 kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. 286 kas už, prieš susilaikė priimta, 287 už, prieš susilaikė atmesta, 288 už, prieš. Du šimtai aštuoniasdešimt septintas man atrodo, kad labai aiškus buvo balsų pasiskirstimas, bet e, suprantu, nepaisant vakar dienos rezultato, Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 288. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinsime. Dabar balsuojame dėl mūdį 288 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 kompromisas, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. 35 kompromisas, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta. 36 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 300 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 37 už, prieš susilaikė priimta. 38 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 309 Šolts kas už, prieš, kas susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuokime. 309 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. 316. Kas už, prieš, kas susilaikė. Pasitikrinsime, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 318 iki 321 balsuojame kartu, kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. 300. Ne, Balsavimas buvo akivaizdus. Dabar balsuojame dėl 322 Lochbiller pakeitimo. Ir klausiu, kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaikė. O dabar pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta 29 už, 28 prieš. Trys šimtai dvidešimt antras buvo priimtas, taigi trys šimtai dvidešimt trečias atkrenta, taip pat atkrenta ir 324, taip pat ir 325. Dabar kliemūdį 326 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime. 326 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. 30 už, 28 prieš, priimta. 327 Lochbiller kas už, prieš, Kas susilaikė? Priimta. 328 Stanek. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Nurodomosios dalis pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 40 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas už. Prieš susilaikė atmesta. Septintas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Septintas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Devintas už,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 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Pasitikrinkime 27 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, priimta priimta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime. Gerai, 33 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34. Kas už? prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 34 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. 34 patvirtintas, 35 atkrintas, atkrenta 45 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 46 kas už, prieš susilaikė priimta, 42 kas už, prieš susilaikė priimta, 43 kas už, prieš susilaikė priimta, 47 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. O dabar pereisime prie žodinio antro pakeitimo, kurį balsavimo pradžioje pristatė kolegė kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ar galiausiai galime balsuoti elektroniniu būdu dėl rekomendacijos projekto? Puiku. Taigi siūlau balsuoti. Balsavimas pradedamas. Dviejų kolegų balsų vis dar trūksta. Balsavimas baigtas. 29 už, 9 prieš, 20 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Na kągi, jau, 11, jau vėluojame 15 minučių, todėl iš karto siūlau perėti prie kito balsavimo. Aštuntas punktas - ES ir Kinijos santykių padėtis. Pranešėjas yra draugas pas mm, Belder. Bas, ar norėtumėte ką nors pridurti? Jei ne, tuomet galime iš karto perėti prie balsavimo. 11 kompromisas kas už. Prieš susilaikiusi primta. 12 pakeitimas už. Prieš susilaikiusi primta. 104 pakeitimas už. Prieš susilaikiusi pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 104 pakeitimo. Kastaldo autorius. Basamas baigtas. Aiškiai primta. 110 už, prieš, susilaikiusi primta. 115 už, prieš, susilaikiusi primta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 14 patikimas už, prieš, susilaikiusi primta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 131 bus Tinaru Leinen už, prieš, susilaikiusiai, pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. Turkis Andrikėnė pakeitimas, kas už? prieš susilaikiusiai primta. 134 už, prieš susilaikiusiai primta. 139 už, prieš susilaikiusiai primta. 141 už, prieš susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime Bošinar Lainen. E, faktiškai per dvi, dvi, dvi, antras pralaimėjimas per minutę balsuokime. Knutai. Baigit. Kągi balsamas baigtas. Ir šį sėkį netgi dar aiškesnis rezultatas. 17 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 152 už prieš susilaikiusiai atmesta. 18 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 150 pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. 19 kompromisas, kas už prieš susilaikiusiai primta. 20 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 21 už prieš laikiusi primta. 164 pakeitimas pranešėjai už prieš sulaikiusiai atmesta. 165 už prieš sulaikiusiai atmesta. 186 Lainin Bustinaro už prieš pasitikslinkime. 186 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta dar sėki. 187 pakeitimas pranešėjo, at, nebereikia. Tai yra, kas už prieš susilaikiusiai. Atmesta. Pasitikslinkime dėl 187 pakeitimo. E, balsuokime. Balsamas baigtas. Priimta 27 e, už, 26 prieš. 188 pakeitimas. Reikia dabar video referentum nuomonės, e, kas vyksta su jūsų technika. Atsiprašau, bet reikia tęsti darbą, tikrai čia pasaulis e, dėl to nesugrius, patikėkit. Sandra. Atsiprašau, nebalsavau. Tiesiog nesuspėjau. Taigi rezultatas būtų tas pats, nes aš balsuočiau už. Kągi, gerai, dabar, kad dabar visi pastebėjome, kas balsuojame, kas ne. Taigi, dar sėki, ramybės dėliai balsuokime. tiesą sakant, kai žaidė Vokietija prieš Meksiką, reikėjo jo tą padaryti. Taigi 187 pakeitimas, iš naujo balsuokime, balsavimas pradedamas. Dar trūksta dviejų kolegų, kurie nebalsavo. Paskutinis šansas Dabar balsamas baigtas. 27 už, 28 prieš. Atmesta. Dieve brangus, nu ką darysim? 168 e, Peter pranešėjas, e, e, autoris už, prieš susilaikiusiai primta. 22 kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. 23 kompromisas už, prieš susilaikiusiai atprimta. 125 už prieš susilaikiusiai atmesta. 127 už prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 127. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. Jau pasiekime 129. Kągi, nuostabu tiesiog. Už, prieš, susilaikiusi atmesta. 200 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 201 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 202 už prieš laikiusi atmesta. 25 kompromisas, kas už prieš laikiusi primta. 203 už prieš laikiusi atmesta. 212 ir 14 kartu už prieš susilaikiusi primta. 213 už prieš susilaikiusi primta. 220 už prieš susilaikiusi atmesta. 221 už prieš susilaikiusiai atmesta. 222 už prieš susilaikiusiai primta. 26 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 27 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 231 už prieš susilaikiusiai primta. 239 už prieš susilaikiusiai mm, primta. 241 ponas Kastaldo balsavimas dalimis Pirmoji dalis už, prieš, susilaikiusioje, primta. Antroji dalis už, prieš, susilaikiusioje, primta. Pirmoji dalis patvirtinta. Norite pasitikslinti dėl antrosios dalis? Pas... Balsuokime. Balsamas baigtas. Gana akivaizdus rezultatas. Atmesta. Tume 244 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 246 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 246 pasitikslinkime elektroniniu būdu ramybės ir 246 už prieš balsavimas baigtas. Atmesta. 247 už prieš susilaikiusiai atmesta. 248 už prie pasitikslinkime. Na, paprastai pono Šefhauzeno pakeitimai nepalaikiami dauguma, bet pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Gerai, kad pasitiksliname. 247 mm, balsam ką tik, dabar 248 už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. 249, kas už? prieš susilaikiusieji. Pasitikslinkime 249, balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Atmesta. 251 už prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. E, balsuokime. Balsavimas e baigtas. Primta. 252 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 253 už, prieš, susilaikiusiai primta. 255 už, prieš, susilaikiusiai primta. 256 už, prieš, susilaikiusiai primta. 257 už, prieš, susilaikiusiai primta. 258 svajonių komanda tiesiog už prieš susilaikiusiai atmesta. Konsultuojamosios dalis. Nereikia. Pirmas kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. Antras kompromisas už prieš susilaikiusi primta. 26 už prieš susilaikiusi atmesta. 29 už prieš susilaikiusi Arba 29. Pasitikslinkime. Balsamas baigtas. Akivaizdi dauguma. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. 46 pakeitimas e, Bacinaro ir autorius už, prieš, susilaikiusieji, primta. 47 už, prieš, susilaikiusieji, primta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. 52 antras pranešė pakeitimas už, prieš susilaikiusi atmesta. 53 už, prieš susilaikiusi atmesta. 54 už, prieš susilaikiusi atmesta. 55 už, prieš susilaikiusi primta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikiusi primta. 59 už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 59 fatiga. Autorė, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta vienu balsu. Sandra, net jeigu jūs bals, būtumėt balsavusi už, skirtumo nebūtų buvę. E, aiškumo dėliai, ponė Preda, aiškumo dėliai, dar sėki balsuokime, pakartosime balsamą. Balsuokime. Balsuokime. Trūksta dviejų kolegų, kurie dar nebalsavo. Pabuskit. Balsavimas baigtas. Kągi, dabar jau akivaizdžiai atmesta. Toliau. 60 pakeitimas pranešėjo, kas už prieš susilaikysieji atmesta. 61 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 62 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 63 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 64 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi primta. 66. Bitikofo autorius, kas už, prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 66, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 67 autorius pranešėjas, kas už, prieš susilaikiusiai primta. 69 už, prieš susilaikiusiai primta. 70 už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 70. Balsuokime. Dėl 70. Pakartosiu. Balsamas baigtas. Aiškiai. Patvirtintas 71. Už prieš susilaikiusiai primta. 72 už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 73 už, prieš, susilaikiusiai primta. 9 kompromisas. Dėl 73 dar reikia pasitikslinti. Kągi, vis dėlto pasiekim 9 kompromisą už, prieš, susilaikiusiai primta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. 86 už, prieš, susilaikiusieji. Pasitikslinkime dėl 86, balsuokime. Balsavimas baigtas. Gal kieno nors aparatas neveikia? Sandra, tikrai balsavot. Atsiprašau. Atsiprašau, taip jau yra. Taigi, 88-20 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikiusiai. Taip, ar buvo susilaikiusi, ar už. Taigi, 88-20 už, prieš susilaikiusiai primta. 89. Beautycofer autoris už prieš susilaikiusiai primta. 91. Už prieš susilaikiusi atmesta. 22. Už prieš susilaikiusiai akivaizdi pergalė primta. 23. Už prieš prieš susilaikiusiai atmesta. Toliau nurodomas dalis, pirmas pakeitimas už, prieš susilaikiusiai reikia pasitikslinti, nelabai aišku. Balsuokime. Dėl pirmo, pirmos nurodomosios dalies. Nei vieno iš komiteto nario nedomino dalyvauti balsamuose. Taigi pirmas pakeitimas. E, balsamas baigtas. 46 už 2 prieš. Toliau. Antras pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. Trečias pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikiusiai atmesta. Penktas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikiusiai primta. Septintas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikiusiai primta. Devintas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl devinto pakeitimo. Balsamas baigti e, pradedamas. Sandra. Balsamas baigtas. Primta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Dar sveiki. Primta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Dabar nereikia balsuoti. Primta dėl visų inta nuomonių. Ačiū Dievui. Kągi, envi pasiekime nuomonės. Negalime blokų balsuoti imtinai, nes yra tokios rekomendacijos. Taigi, N1 už prieš susilaikiusi primta, N2 už prieš susilaikiusi primta, N23 už prieš sulaikysi atmesta. NV4 už prieš susilaikiusi primta. NV5 už prieš susilaikiusi primta. NV6 už prieš susilaikiusi primta. 7 už prieš susilaikiusi primta. 8 už prieš susilaikiusi primta. 9 už prieš susilaikiusi primta. 10 už prieš susilaikiusi primta. 11 už prieš susilaikiusi primta, 12 už, prieš susilaikiusi primta, 13 už, prieš susilaikiusi pasitikslinkime, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Matot? 14 už prieš susilaikiusi primta. 15 nereikia, 16 už prieš susilaikiusi primta, 17 už prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 17 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. 18 už prieš susilaikiusi primta. 19 už prieš susilaikiusi primta. 20 už prieš susilaikiusi primta. 21 už. Prašome lėčiau iš salės. 21. Kas už, prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 21 elektroninių būdų. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 22 už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 22. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Primta. 23. Už. Prieš. Susilaikiusiai. Primta. Mm, Kas atmedalis A. E, primta. B. Kas atmedalis už. Prieš Atmesta. Pasitikslinkime. Balsuokime. Balsamas baigtas. Na, nedidelė dauguma patvirtinta. Toliau, N2. Nurodoma dalis už prieš laikysiai mm, primta. 2. E, e, už prieš susilaikiusiai Na, pasitikslinkime dar sveiki elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. Na ir dabar galutinis balsavimas dėl viso pakeisto pranešimo projekto. Balsuokime. dar nebalsavo trys kolegos, pabuskit, paskutinė galimybė balsuoti šiandieną, balsamas baigtas. Priimta 43 balsais už, 9 prieš, sveikinu pranešė pona Bas Belder. Point of order, Michael Galer. Michaelis Galer. Aš norėčiau informuoti kolegas, kol jie neišėjo, dėl artėjančio pranešimo dėl Europos gynybos fondo dar nesutarėme Afetas ir Itre dėl dalyvavimo. Mes norime 55-osios taisyklės. Itre kolegos taktinių požiūrių pakvietė komisiją kaip tik šiuo metu tartis su jais techninėme posėdėje ir todėl aš per balsavimą ten nuėjau ir, ir pasakiau, kad kol nepriimtas pirmininkų e, sprendimas, kokiu būdu renkti pranešimą ar vienodų pagrindų ar ne. Man atrodo, kad yra netinkama, kad jie suringė tokį sustikimą ir pareikalau, kad įrašytų tai į protokolą. Norėjau informuoti kolegas, kad kokie dalykai vyksta, kol nepriimtas galtinis sprendimas kompetentingame forume. Taigi tokia mano informacija. Pirmininkas kalba be mikrofono. Ačiū, Michaelį Galerį. Visų pirma, prašau kolegas, kuriems neįdomu toliau posėdžiauti, prašomis išeiti iš salės. Uh, Kolegos, čia yra rimtas klausimas. Mūsų nuomonės tarp AFET ir ITRE komitetų labai smarkiai skiriasi dėl atsakomybės susijusios su gynybos fondu. Vakar įvyko e, pirmininkų sustikimas, tačiau mums nepavyko rasti sprendimo. Tai reiškia, pirmininkas Buzek ir aš turėsime dar kartą aptarti tai. Ir jeigu ne, sprendimą turės priims komiteto pirmininkų suėgos pirmininkė. Bet ačiū Galeriui, kad jis įtrė komitetą per balsavimą. Manau, kad tai buvo geras žingsnis mūsų komiteto vardu. Kolegos, vėluodami 45 minutės, dabar perėdame prie komisijos ataskaitų. Paprastai mes balsuojame pagal grafiką. Šį kartą kažkas buvo negerai. Na ir kai svarstami tokie prieštaringi pranešimai, reikia suplanuoti turbūt daugiau laiko. Taigi, devintas klausimas komisijos ataskaita skirta Serbijai. Pranešėjas šiuo klausimu yra kolega iš Vokietijos, pavardė, pavardė David McAllister. Ir suteiksiu žodį jam, kaip pranešėjai, jeigu nepiksite. Taigi, mėly kolegos, norėčiau kalbėti kaip galima trumpiau, nes ir taip jau vėluojame. Turiu pasakyti, kad mano pranešime išdėstos penkias pagrindinės mintys. Pirmiausia, Serbija eina keliu į Europos Sąjungą, e, ji neatsilieka, šalis ėmėsi svarbių priemonių priimdama ES teisyną per pastarosius 12 mėnesių pasiekta pažanga, plėtojant veikiančią rinkos ekonomiką, užtikrint ekonomikos augimą ir išlaikant makroekonominį ir e, pinigų stabilumą. Tačiau stojimas ES yra procesas pagrįstas nuopelnais ir visa tai priklauso nuo būtinų reformų vykdymo stojimas Europos Sąjungas nesusijęs su datomis, o rezultatais ir aš tikiuosi, kad per atėjančius mėnesius Serbija ir toliau arties narystės link. Antra mintis - teisės viršenybė yra darybų esmė, Serbijos svarbiausios užduotis artėjant mūsų link ir atveriant darybų skyrius yra svarbiausia pažanga būtina teisės viršinybės rytyje. Ar nors Belgradas rodo aiškus įsipareigojimus spręsti problemas, labai svarbu didinti pastangas, ypač užtikrinant e, teisinės sistemos nepriklausomumo klausimus ir kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Trečia mintis yra žiniasklaidos laisvė, kuri turi būti garantuota ateityje, ypač kalbant apie situaciją žiniasklaidos e, šalyje. Ja reikia gerinti. Mes sutinkame, kad žiniasklaidos laisvė yra sudėdamoji demokratijos dalis ir to negalima pasiekti vien tik tai priimant įstatymus, bet reikia taip pat kurti ir žiniasklaidai draugišką aplinką. Tai yra labai svarbu. Ketvirta mintis. Serbai ir toliau siekia normalizavimo proceso su Kosovu ir per prezidentą Aleksandrą Vaičišių pradėjo konstruktyvų vidaus dialogą dėl proceso. Abi pusės, tiek Kosovas, tiek Serbija, turi eiti į priekį ir įgyventinti visus pasiektus sustarimus sąžiningai ir savo laiku. Serbų daugumos valdybių asociacijos sukūrimas yra taip pat e, dar e, turi būti įvykdytas dalykas ir energijos klausimai turi būti išspręsti. Ir penkta, kaip įstikinęs parlamentaras, manau, kad Narodas Kupština, Serbijos parlamentas, efektyviai e, vykdytų vykdomosios valdžios kontrolę. Teisėkuros procesos skaidrumas, įtraukumas turi būti stiprinami ir mažinti nereikalingas procedūras parlamentas turi prisimti savo vaidmenį kaip demokratinis organas, kuris diskutuoja ir tikrina teisės aktų gyvendinimą. Ir pagaliau būtina, kad Serbija toliau netidėliotų savo veiksmų, vykdant prievalės, e, toliau prisiderinti prie ES užsienio ir saugumo politikos. Taigi tokios svarbiausios pranešimo mintys. Dabar norėčiau išklausyti jūsų pastabų ir komentarų ir Pirmiausia, žodis šešėliams pranešėjams. Ir, aišku, pirmiausia, pradėsime nuo Edvardo Kukano. Žinoma. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Iš esmės sutinku su e, jūsų išdėstantomis mintimis. Noriu pasakyti, kad ponas Makalės, ar kaip visada, pastarybavo puikiai. Praėjusią savaitę galėjome kalbėti su Serbijos kolegomis ir aptarti situaciją Serbijoje stabilizacijos ir asociacijos parlamento komiteto formate. Pirmiausia, noriu pasakyti taip pat, kad Serbija pasiekė pažangos stojimo dėrybose. Iš 12 atvirų skyrių 2 uždaryti ir jie tikis šiemet atverti dar 2 skyrius. Serbijos pavyzdys rodo, kad stojimo procesas transformuoja šalį ir gali teikti pavyzdį visam regionui. Džiaugiuosi, kad Serbijos atstovai deklaravo savo įsipareigojimus šiam procesui ir jų siekiai 25 metų buvo patvirtinti ir komisijos. Tačiau jeigu norime sulaukti sėkmės, yra daug kupinų iššūkių reformų procesų laukiančių šalies. Ponas pirmininkas teisingai išdėsti svarbiausias rytis kur reikia skirti daugiausia dėmesio. Teisės viršinybė, teis, te, teisėsauga, demokratinių institucijų veikimas, kovo su korupcija organizuota nusikalstamumu, pilietinės laisvės, žiniasklaidos laisvė ir geri kaiminiai santykiai. Norėčiau pabrėžti, kad mes turime reikalauti, kad Serbija laikytųsi aukštų standartų ir norime konkrečių rezultatų iš tų reformų. Tai teikitina teisės saugai, viešosios administracijos reformoms ir taip pat parlamento darbo veiksmingumui, kuris turi veiksmingai vykdyti vyriausybės veiklos priežiūrą. Tai taikytina ir žiniasklaidai, korupcijai ir organizuotam nusikalstamumui. Kaip jau minėjau, turime sulaukti daugiau dėmesio iš sirmės vyriausybės šiems klausimams ir Serbija turėtų greičiau prisiderinti prie e, mūsų e, užsienio ir saugumo politikos ir taip pat norime matyti daug tvirtesnių įsipareigojimų, ypač kai kalbama, kai Europa konkuruoja su kitomis užsienio valstybėmis regione. regione. Normalizacija santykių su Kosovu taip pat yra svarbu, aš sutinku su pono Makalius ir kad išorės veiksmų tarnyba pateiktų savo vertinimus, kiek įsipareigojusios abi šalis yra to siekti. Taigi turime pripažinti Serbijos pažangą integracijos kelyje, jie eina teisingų kelių, ji turi būti nu- nuoseklesnė, vykdydama savo įsipareigojimus ir vykdydama reformus. Taip pat siūlau, kad Serbijos valdžia daugiau siektų sustiprinti tiek tai, kiek piliečiai žino apie praktinius rezultatus siekiant ES integracijos. Ačiū Edvardui Kukanui, ačiū už pirmininkavimą praėjusiam praėjusios savaitės posėdžiui Strasbūre kartu su Vladimiru Oličiumi. Taip, e, puikiai. Toliau, kolegos, jūsų komentarai. Siūlau užbaigti Serbijos e, svarstymą iki 11.30, o po to būtų dar e, Kosovas ir Albanija. Taigi kiekvienam skirsime po maždaug dvi minutės. Ir pirmiausia, socialistų frakcijos vardu ponas Fleckenstein. Jis yra mano sąraše, bet jo salėje nėra. Galbūt grįž vėliau. EKR nenori kalbėti. Alde Ivo Vaigal. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad mes labai nusekliai parengėme, turime parengtą labai gerai pranešimą, kurį parengė mūsų pirmininkas ir noriu jam už tai padėkoti. Norėčiau paskelbti, kad mūsų frakcija pateiks tikrai nemažai pakeitimų nes Serbijos vyriausybė ir valdžia apskritai turėtų žinoti, kad mes nekvečiame jų nemokamų pietų, jie turi laikytis ES standartų ir vertybių. Yra daug sričių, kur to nėra. Pavyzdžiui, žiniasklaidos srityje, teisės saugos, kovos su organizuotu nusikalstamumu sritise, tai tiesiog pavyzdžiai mano turimais duomenimis gautais iš nepriklausomų pilietinės visuomenės atstovų nuo 2012 metų įvykdyti 81 su mafija susiję nužudymai ir tik šešios bylos išspręstos. Tai yra rimta, rimta problema. Aš norėčiau taip pat prisidėti ir formuluojant e, nuostatas dėl prisidarimo prie ES užsienio politikos pozicijų. Ypač, kai demonstruojama labai artima draugystė su Rusija, na ir žinoma, žiniasklaidos laisvė, nepakanka vien tik pasakyti, kad nėra pažangos. Tai yra iš tikrųjų netidėliotina problema Serbijoje ir tai turime pabrėžti savo pranešimuose ir diskusijose. Bet pabaigai, žinoma, mus duomina, mes esame suinteresuoti Serbijos pažanga, kad jį taptų ES nare, tai yra svarbi šalis ir svarbi sąjungos partnerė. Ačiū. Ačiū Ivo Vaigal, šešėliniai žaliųjų vardu, Igor Šoltas. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Manau, kad pranešimas subalansuotas, įtrauktas svarbiausios sritis, kurios turėtų būti pabrėžtos. Taip aš sutinku, Serbija eina teisingų kelių, integruojantis į ES ir pasiekė pažangos, nes buvo atverti nauji darybų skyriai kaip pranešėjas jau minėjo, reikia siekti pažangos, kuriant veikiančią rinkos ekonomiką, užtikrinant ekonomikos augimą ir ekonominį šalies stabilumą. Ir taip pat kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Čia dar yra erdvės pažangai siekti. Bet taip pat ir dėl tam tikros informacijos ir e, komentarų gautų iš pilietinės visuomenės organizacijų nėra pakankamai pažangos e, įtvirtinant žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę. Ir yra vis dar grasinimų žurnalistams, tai nėra priimtina. Taip pat sutinku su pranešėju, kad Serbija turėtų sustiprinti veiksmus gyvendant reformas teisės viršanybės ir teisėsaugos sistemos rytise. Tai yra labai svarbu e, e, šalies skaidrumui, nepriklausomą veikimui, priečių pasitikėjimui. Ir demokratijos pažangai. Taip pat negaliu išvengti klausimo susijusio su Serbijos ir Kosovo santykiais. Ir lauksime tolesnio dialogo tarp Belgrado ir Prištinos. Tokiu būdu, kad tas dialogas ir dėrybos su Kosovu leistų pasiekti sustarimą priimtiną abiems pusėms. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad šią ir kitą savaitę pavyks pasiekti pažangos šioje srityje ir pagaliau, kaip žaliųjų frakcijos atstovą, atstovai, man trūksta tam tikrų nuostatų ar formuluočių dėl aplinkosauginių klausimų, nes manau, kad čia yra ir dėstovulėjimui taip pat. Ir žinoma, mes pateiksime keletą pakeitimų šiam pranešimui. Ir kaip paprastai lauksime gerą bendradarbiavimą su pranešėjai ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū Igor Šoltis, FDD frakcijos vardu. Ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti Jums už puikų darbą. Serbija, kaip jau buvo sakyta, yra pirmaujančiųjų gretose su Jontkalnyje siekiant pažangos. Pažangos pasiekta kiekvienoje šalyje. Vergi reikia taikyti principą daugiau už daugiau, mažiau ir mažiau. Nuo 2014 metų, kai buvo pradėtos darybos, atverti 12 skyrių, 2 yra baigti. Aiškus patikti įsipareigojimai integracijos link. Kalbant apie komisijos pateiktą plėtros paketą, pasiekta daug pažangos įvairiose frontuose, konstitucinė reforma šiuo metu analizuojame Venecijos komisijos. Čia procesas buvo įtraukiantis, įtraukiant pilietinę visuomenę šalis e, daro reformas administracijos, e, kovos su korupcija srityje, baudžiamo kodekso, kovos organizuotų nusikalstamumų srityse. Taip pat perskiai žmonės kaltinami karo nusikaltimais. Vienas, dar vienas svarbus elementas yra mažumų apsaugos veiksmų plano patvirtinimas ir Romų mažumos socialinės įtraukties planas. Pažangos dar trūksta žodžio laisvės rytyje. Žinau, kad rengiami, rengiami žiniasklaidos įstatymai, kurie su, turėtų sukurti labiau, labiau pluralistišką ir traukiantį landšaftą. Reikia pabrėžti nuolatinės pastangas e, gerinti santykius kaim, su kaimynėmis. Džiaugiamės, kad normalizuojami santykiai su Kosovu. E, šio proceso svarba buvo dar kartą pabrėžta pono Vaičičiaus. E, tikimės, kad bus pasiekta pažanga, daugiau pažangos ir būtų, bus pasiektas saistantis sustarimas. Tai yra labai svarbu regionui ir e, konsoliduotai pažangais. Na ir pagaliau Serbijos santykiai su Rusija. Kai prašome Serbijos vyriausybę suderinti jos užsienio ir bendrąją saugumo politiką su ES politika, neturėtume to daryti taip, tarsi Serbija būtų remiama prie sienos. Ji turi istorinių ryšių su Rusija ir mes turėtume statyti tiltus ir pasinaudoti tokiamis galimybėmis ateityje. Dar vienas komentaras. Noriu ačiū perduoti savo geriausius linkėjimus e, Serbijai jos kelyje e, prie, link ES narystės. Ačiū, pana Kastalo, toliau kiti kolegos, kurie norėjo kalbėti. Ir Pirmasis ponas Deli, dvi minutės. Really commend... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Pranešimas yra puikiai subalansuotas. Bet norėčiau vieną trumpą pastabą išsakyti. Europos parlamentas visuomet labai atvirai kalbėjo apie dėrybinius skyrius. Mes suprantame, kad reikia vertinti šalį pagal nuopelnus, tačiau manau, kad dėrėtų atverti daugiau dėrybinių skyrių su Serbija. Žinoma, vėluojame dėrėtis dėl 23 skyriaus, bet kita vertus mes matome, kad vyksta procesai susiję su mažumomis, mažumų teisėmis ir mažumų tarybomis. Serbijos parlamentas kaip tik ir balsuoja šiuo metu dėl šių teisės aktų. O tai yra labai svarbu, kalbant apie 23 dėrybinį skyrių. Mes taip pat žinome, kad nacionalinių mažumų teisų klausimas yra nepaprastai svarbus visam regionui ir visoms kaiminėms šalims. Taigi mano nuomonė e, yra pažangos 23 skyriuje ir į tą būtina atsižvelgti, kai bus priimamas sprendimas dėl naujų dėrybinių skyrių atverimo. Ačiū. Dėkoju ponui Deliai. Dabar žodis Knut Feldfleckenstein, SND frakcijos vardu, 2,5 minutės kalbėtojams nuo frakcijų. Taip, bet man nereikės tiek daug laiko. Nustebinsiu jūs. Iš tiesų, pranešimas yra tikrai puikus, ponė pirmininkė. Mes pritarėme tam, ką jūs išdėstėte E, savo dokumente. Žinoma, dar daug ką reikia nuveikti teisės viršenybės rytyje ir kitais klausimais, tačiau niekas tuo nebejoja. Kita vertus, reikia paminėti ir padarytą pažangą. Stabilumas regione taip pat yra labai svarbus klausimas. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir kalbėti apie santykius tarp Belgrado ir Prištinos. Šie santykiai yra labai svarbus visam regionui. Jūs tą paminėjote, tačiau turime būti atsargus. Neturime e, vien tik renkti dokumentų, juos pasirašyti ir pamiršti juos įgyvendinti. Kad šie dokumentai būtų įgyvendinti, reikia ne tik Belgrado vyriausybės veiksmų, bet ir Prištinos veiksmų. Taigi apie tai turėtume e, pagalvoti. Ir aš tikiuosi, kad e, kitą savaitę bus galima pradėti dėrybas dėl kitų skyrių. Toks yra mūsų tikslas ir pamatysime kitą savaitę, kokį sprendimą priims taryba. Ačiū. Dėkoju Knut Plekenstein. Dabar kitas EPP kalbėtojas Kristian Prėda. Ačiū pirmininkė. Sveikinu Jūs parengus šį pranešimą. Jame paminėti ir teigiami dalykai, bet taip pat ir daugelis liekančių iššūkių, ką minėjo ir kolegos. Mes skiriame daug dėmesio konkrečių reformų įgyvendinimui Mums reikia pažangos kovoje su korupcija, taip pat žiniasklaidos klausimų ir teisės viršenybės klausimų. Taip pat reikia dirbti toliau dėl mažumų teisių, dėl išsilavinimo, dėl kalbų naudojimo, vartojimo ir dėl religinių laisvių. Serbija yra įsipareigojusi įgyveninti reformas ir jeigu ji nori sparčiau prisijungti prie mūsų, mes turime jai padėti. Aš tikiuosi, kad iki Bulgarijos pirmininkavimo pabaigos mums pavyks baigti darybas dėl daugiau nei dviejų e, skyrių. Aš esu įsitikinęs, kad ir Serbija yra pasirengusi. Ir turime pasistengti kalbėti taryboje kaip galima aiškiau. Ačiū. E, Kristijan dabar Dubravka Žuca. Ačiū. David, noriu pasveikinti Jūs parengus šį pranešimo projektą. Tikrai puikus balansas. Aš pritariu tam, ką Jūs sakėte pradžioje. ES narystė yra susijusi ne su datomis, bet su konkrečiais pasiekimais. Yra padaryta pažangos, ypač plėtojant rinkos ekonomiką, tačiau reikia tolesnės pažangos, kaip ir sakė visi anksčiau kalbėję prieš mane, reikia silpinti neoficialią ekonomiką arba šešėlinę ekonomiką e, šioje šalyje. Taip pat reikia tobulinti viešojo pirkimo e, sistemą visose regiono šalyse. Aš džiaugiuosi veiksmų planu dėl mažumų, nacionalinių mažumų teisių Norėčiau akcentuoti Vojvodinos regioną. Tai yra labai geras pasiekimas. Aš tikiuosi, kad santykiai su Kosovu normalizuosis, tačiau procesas turi būti tęsiamas ir jis turi būti spartinamas. Ir pabaigoje norėčiau štai ką pasakyti. Nežinau, ar Serbija yra pasirengusi prisiderinti prie ES užsienio ir saugumo politikos. Turime atsargiai tai vertinti. Serbija yra labai svarbi šalis užtikrinanti saugumą regione. Tai yra vienas iš svarbiausių, mano nuomonė, jūsų pranešimo aspektų. Ir žinoma, santykiai su Rusija, jie keičiasi, tačiau mes turime būti atsargus, ypač jeigu norime, kad Serbija būtų mūsų pusėje. Dėkuoju dabar ponė Zovko. here. <laughs> Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, Norėčiau pasveikinti Jūs parengus pranešimą ir dėl imigracijos norėčiau pasisakyti. Teiksiu savo pakeitimą. Visai neseniai Serbija panaikino vizų režimą Iranui, o tai kelia problemų kaiminėms šalims, ypač Bosnijai ir Hercegovinai, kuri sulaukia didelio pabėgėlių skaičiaus. Manau, kad tokią sąlygą Serbijai reikėtų kelti. Serbija turėtų valdyti migrantų e, sraudus ir jie turėtų atsargiai naikinti vizų režimą šalims, iš kurios laukiame daug pabėgėlių. O tai, kaip ir sakiau, kelia grėsmę kaimininėms šalims. Dėkoju ir galiausiai ponas Danžan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu Jūs, parengus iš ties puikų pranešimą, e, trys dalykai, į kuriuos norėčiau susitelkti. Mes daug kalbame apie parlamento veiklą. mane tai šiek tiek neramina. Kitas dalykas - žodžio laisvė ir žiniasklaidos nepriklausomumas. Mes sutinkame, kad tai yra teisės viršenybės esminiai principai ir jie yra nepaprastai svarbus. Ta jūs labai aiškiai akcentuojate savo pranešime. Ta pati galime pasakyti ne tik apie Serbiją, bet ir apie kitas regiono šalis. Daugelis mūsų pastabų yra susijusios su žiniasklaidos laisvę ir žodžio laisvę. Tačiau reikia kalbėti ir apie įvairių grupių spaudimą, oligarchų arba interesų grupių spaudimą. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie nuosavybę ir apie skaidrumą, kalbant apie nuosavybės teisės E, labai dažnai tokiamis teisėmis yra piknaudžiaujama. Ir trečia mano pastaba. Aš pantrinsiu ponui Kastaldo ir poniai Šuicai. Kolegos kalbėjo apie e, Serbijos politikos sudarinimą su už, ES užsienio ir saugumo politika. Ir ypač norėčiau akcentuoti santykius su Rusija. Aš nemanau, kad mes galime teikti savo reikalavimus Serbijai. Kalbant apie ES ir Rusijos santykius, aš nepasisakyčiau už reikalavimų primetimą Serbijai. Ačiū. Dėkoju, ponui Danžan. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Kalavera iš e, NIA generalinio direktorato, prašom. Ačiū, ponė Makalisteri, už puikų pranešimą. Jame yra atsižvelgiama į mūsų parengtą pažangos ataskaitą. E, Serbija siekia įgyvendinti ES pažangioje praktiką ir mes stengiamės pradėti dėrybos dėl daugiau dėrybinių skyrių. Kitas dalykas, e, kaip greitai mes galime dėrėtis su Serbija, tai priklauso ne tik nuo techninio, techninės pažangos darantis dėl įvairių skyrių, bet ir nuo Serbijos pažangos daryti pažangą dėl teisės viršinybės ir dėl santykių su Kosovo normalizavimu. Mes pasiekime kritinį dėrybų momentą, mums reikia, kad Serbija įrodytų, kad ji gali pasiekti konkrečių rezultatų. Ir jūs taip pat minėjote tokias svarbias sritis kaip kova su korupcija, su organizuotu nusikalstamumu, žiniasklaidos teisė ir mažamų apsauga. Mes labai džiaugiamės, kad paskutinio vizito gegužės mėnesį metu šalyje jūs pabrėžėte visus tos klausimus ir akcentavote, kaip svarbu yra vykdyti parlamentinę priežiūrą. Tas taip pat buvo akcentuota prieš keletą dienų vykusiame sustikime. Aš noriu pasakyti, kad su Europos parlamentu Europos komisija gali pasiekti rezultatų ir gali užtikrinti tai, kad e, šalis bus vertinama pagal pasiektus nuopelnus ir aš tikiuosi, kad Serbija judės į priekį. Ir baigdama norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra kalbėti apie Serbijos prisijungimo prie ES naudą. Ta svarbu išsakyti Serbijos žmonėms. Labai svarbu, kad Serbija būtų uh, aktyviai pasisakanti už Europos Sąjungą, juk galiausiai Serbijos žmonės turės nuspręsti dėl e, galutinio Serbijos likimo. Ačiū Jums už galimybę pasisakyti ir dėkoju Jums už puikų pranešimą. Dėkoju, poniai Kalavera. Ar būtų daugiau pastabų, kolegos, iš Jūsų pusės? Jeigu ne, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas jūsų, už jūsų indėlį į diskusiją. Dirbsime toliau, tobulindami šio pranešimo tekstą. Pakeitimus galime teikti iki rūpiučio 30 dienos 11 val. ryto, taigi turite tam visą vasarą. Na, aš tikiuosi, kad antrą kartą e, svarstysime šį dokumentą rugsėjo 27 dieną, balsuosime savo komitete spalio mėnesį, o plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesio antrojoje sesijoje. Toliau, dešimtas darbo atvarkės klausimas - komisijos ataskaita dėl Kosovo. O dabar aš perduosiu žodį pranešėjai ponui Igor Šoltas, prašom. <clears throat> Gospod predsedujoči, hvala za eh, besedo. Pone, pone pirmininkė, dėkoju suteiktą žodį. Kai rengiau eh, šį pranešimą skirtą uh, ataskaitai dėl Kosovo bandžiau mm, būti kiek manoma didesnis realistas ir savo pranešime bandžiau daugiausia dėmesio skirti tiems elementams, kurie yra svarbiausi pažangos požiūriu. Bandžiau pernelyg neišsiplėsti tekste, taigi tiesiog apsiribojau E, tam tikrais svarbiausiais dalykais, kuriuos tikiuosi papildysite savo pakeitimais. Na, o dar įžangoje galiu pastebėti, jog e, netolimoje pratyje Kosovo padarė pažangos, nors, aišku, buvo galima pasiekti ir daugiau. Uh, Yra daugybė priežasčių, kodėl to nepavyko padaryti. Viena iš jų yra tai, jog e, politinės partijos ir parlamentas taip susiskaldė tarpusavėje, kad sudėtinga pasiekti politinio konsensuso. Kita vertus, e, kyla problemų ir dėl vidinės komunikacijos Kosove. Tačiau Vis dėlto galima konstatuoti, kad e, patvirtinta visa eilė įstatymų e, skirtų Europiniai integracijai užtikrinti ir aišku, tai yra svarbus dalykas. Dar atkreipsiu dėmesį iš tai, ką žengtas svarbus žingsnis e, buvo ratifikuotas sienos demarkacijos sustarimas su Juotkalnyje. Na ir tai yra viena iš svarbiausių sąlygų E, vizų liberalizavimo režimui su Kosovo. Tai buvo vienas iš svarbiausių reikalavimų, nes e, Kosovas yra vienintelė vakarų Balkanų šalis, kurios piliečiai negali e, laisvai be vizų atvykti į Europos Sąjungą. Taigi manau, kad Europos parlamentas ir šiaip visa Europos visuomenė turėtų elgtis kaip atsakingas partneris ir jeigu bus tenkinimai reikalavimai, tai turėtume laikytis pažadų vizų liberalizavimo srityje. Na ir mm, tiesiog konstatuoju, jog yra politinės valios ir taryboje ir tikėkime, kad greit bus patvirtintas libų vizų liberalizavimas. Taip pat atkreipia dėmesį į korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Uh, Deja, tai ir toliau išlieka problema. Na, taigi ir ateityje teks daug dėmesio skirti šiam klausimui ir prireiks nemažai pažangų tam, kad būtų uh, sumažinta šių grėsmių rizika. Problemų kelia ir tai, jog politika daro įtakos e, teismų sistemai, vyriausybės E, organų veikimui. Taip pat kyla problemų ir dėl to, kad e, galbūt skirime per nelik mažai dėmesio kovai su e, korupcija aukščiausiu lygiu. Taigi Kosove labai svarbu stiprinti tokias institucijas, kaip kad teismai, policija, tvarkos užtikrimo institucijos, taigi tikėkime, kad Kosovas ir toliau dės pastangą šios rytyje ir bus sprendžiamos šios problemos. Na ir mes manome, kad e, reikėtų e, atkreipti dėmesį į tai, kas paminėta ir ataskaitoje dėl Serbijos. Gerai, kad normalizuos santykiai tarp Prištinos ir Belgrado ir tikėkime, kad dialogas artimiausiu metu bus tęsiamas. Na ir tai mus priartins prie mūsų tikslo. Tai yra padėti abiems e, šalims laikytis įsipareigojimų pagal šį dialogą ir tai leis toliau žengti į priekį. Labai svarbu, kad šis dialogas vyktų skaidriai Labai svarbu, kad Kosovo parlamentas būtų informuojamas, nes e, taip parlamentas galės pasinaudoti savo teisę e, patvirtinti numatytus žingsnius. Taigi apibendrinimas galiu pasakyti, kad dar svarbi sritis yra aplinkosauga, aplinka. Na ir šiais metais kaip tik E, skirime tam daugiau dėmesio, skirime dėmesio oro kokybei Prištinoje, nes tai atsilipė e, ten gyvenančių žmonių sveikatai. Ir pavyzdžiui, dėl energetikos sektorių ypatumo e, Prištinoje ten veikianti elektrinė jėgainė yra vienas iš didžiausių teršėjų regione. Taigi aš manau, kad šioje srityje ES galėtų suteikti pagalbos. Pavyzdžiui, per energetikos programas, energijos iš atsinaujančių šaltinių programos yra prielaida padėties gerinimui. Taigi nebejoju, kad kolegos šešėliniai pranešėjai pateiks savo ruoštų gerų pateik, pakeitimų. Na ir tikėkime, kad tai leis parengti iš ties e, kokybišką, tas, e, kokybišką pranešimą. Dėkuoju Igor Šoltas už jūsų pristatymą ir įvadą. Dabar suteiksiu žodį e, delegacijos Kosovo Hercegovina pirmininkui, bet jo, ta, jo mūsų tarpe nėra, taigi dabar suteiksiu galimybę pasisakyti įvairių e, politinių frakcijų e, atstovams, ponas Predė, EPP. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegai Šoltės už projekto e, parengimą. Aš esu šiek tiek nustebęs, matydamas, kad pirmoje versijoje nepaminėta tai, kad penkios valstybės narės nepripažįsta Kosovo. Penkios iš 28, bet visgi tai yra tokia pozicija egzistuoja. Tokia praktika egzistuoja, nes reikia pripažinti, kad yra skirtumo e, nuomonių pripažįstant šią šalį. Taip pat esu nustebęs, kad nepaminėta tai, kad e, kad šalyje iki šiol naudojamas ašvarinės dujos. Ir parlamentas yra atsakingas už tokią politiką. E, dialogas tarp Prieštinos ir Belgrado. Reikia pasakyti, kad e, daug tikimasi iš e, sustarimo realizavimo, kai kalbama apie serbų savivaldybių asociacijų veiklą. Tikiuosi, kad savaitės pabaigoje bus galima išeiti iš užblokuotos situacijos ir kad būtų galima vykdyti pozityvę darbo atvarkę dialogę tarp Prištinos ir Belgrado. Ir e, tai svarbu visoms valstybėms, kurios pripažįsta ar nepripažįsta Kosovo valstybės. Ačiū. Thank you, Christian Preda. Dėkuoju Kristianui Predai. Ponas Banzerim, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjų. E, taip, Kosova yra e, integrali Vakarų Balkanų šalims skirtos strategijos e, dalis, bet Kosovas yra ir lakmuso lapelis, kuris rodo, kad yra įvairių um, kontroversiškų dalykų, išskaitant ir iš mūsų pusės. Nebuvo vertimo į vokiečių kalbą, bet jau jis buvo nekokybiškas. Į anglų kalbą jis užtikrintas. Taigi prieš tai sakiau, kad Kosovas yra e, Kosovas įtrauktas į ES vakarų Balkanų šalių strategiją. Kartu jis yra trometras e, lakmuso lapelis, kuris e, rodo, kad Europos strategija šiam regionui yra kontroversiškų dalykų. Pavyzdžiui, ką tik aptarėme komisijos ataskaitą dėl Serbijos ir tenka pasirinkti, ar vykdyti tokią politiką, kuri leistų um, įtraukti, leistų šioms šalims uh, tapti ES valstybėmis narimis, aš tuo tikiu, ar galime e, <clears throat> atsisakyti e, plėtros iš regioną ir taip išvengti kitų šalių, kaip kad Turkijos ar Rusijos įtakos e, šiose šalise. Kitas dalykas, kurį ką tik aptarėme, tai yra tai, kad yra penkios šalis, kurios dar nepriminė, nepripažino Kosovo ir aš nemanau, kad tai gera prielaida apskritai tai visiems procesams vakarų Balkanuose. Taigi, uh, tenka konstatuoti, kad e, dėl, dėl užsitęsusio politinio susiskaldimo e, yra rimtų problemų Kosove ir tai neigiamai atsiliepia e, ir sėkmingam vyriausybės darbui. Na ir taip. E, e ir taip pat e, buvo panaudotos ašarinės dujos kai kurių parlamentų narių veiksmai, taigi tai, taip, tai trukdo parlamentų darbui ir tai tikrai reikia pasmerkti. Taip, yra sus, pasiektas susitarimas dėl sienos apsaugos su Jotkalnyje, tačiau kova su kriminuotu uh, E, organizuotų nusikalstatimumu, su korupcija turėtų būti veiksmingesnė, reikėtų daugiau rezultatų. Ypač tai pasakytina apie tas valdžios institucijas Kosove, kurios yra atsakingos už kovą su pinigų plovimu. Taip pat reikia, kad Kosovas labiau priderintų savo teisės aktus su tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisynu. Na taip, yra teisinis pagrindas, kuris ir toliau išlieka mm, europinių standartų, stand, pagrindų europinių standartų taikymų, tačiau problemų kyla dėl tų standartų taikymo. Čia Kosovas labai atsilieka. Taip pat tas pats pasakytina ir apie žodžio spaudos laisvę Kosove. Nu, dėl uh, santykių su Serbija normalizavimuose, tai Kosovas ir toliau yra pasirengęs dalyvauti dialoge, tačiau reikia tolimesnių pastangų tam, kad visose šiose sritise būtų daroma pažanga. Ir pabaigai dar pažymėsiu štai ką. Tuo metu, kai rengėme e, pranešimą dėl Serbijos, tai reikia tiesiog konstatuoti, kad e, Kosovo ir Serbijos klausimai yra tarpusavyje susiję. Ir, na, iš tikrųjų, jeigu mes e, renksime Serbijos prieimimui, palikdami nuo šalyje Kosovą, tai, tai tikrai rimta problema. Dėkoju, ponia Panzeri. Tiesiog norėčiau informuoti Jūs apie tai, jog gavome atsakymą iš išorės veiksmų tarnybos dėl darbo atverkės mes galėtume rytoj į mūsų darbo atvarkę įtraukti e, papildomą darbo atvarkės punktą 18a dėl padėties kišiniove, na, po diskusijų su e, Kataro e, užsienio reikalų ministro pavaduotojo e, pasisakymų ir atitinkamų diskusijų. Taigi ne šiandien, o rytoj galėtumėte įtraukti šį klausimą, kokia, kokiu metu apie 10.30. Galbūt e, grupės sekretariatas e, galės informuoti tuos kolegas, kuriuos domina um, Moldovos klausimas, apie tai dar informuosime raštu. Na ir toliau uh, ataskaita dėl Kosovo. Alde frakcijos vardu pasisakys ponas Vaigel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Aš kolegai leisiu vietoj manęs pasisakyti. Kolegiai, dėkoju. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėjai dėl gero, gero pranešimo. Aldės manimo šis pranešimas yra geras pagrindas, norėtume atkreipti dėmesį į keletą dalykų ir faktų. Uh, manome, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti lygybei ir lyčių lygybei, ypač e, reprodukciniams teisėms, moterų nedarbui, taip pat e, smurtai prieš moteris, e, taip pat moterų dalyvavimo politikoje ir taip toliau. Taip pat manome, kad kai kalba eina apie ES įstatymus, tai reikėtų labiau įsigilinti, kai kalba eina apie mm, naują mandatą. O nu, dėl rodiklių, tai reikėtų skirti daugiau dėmesio pastangoms kovoje prieš diskriminaciją diskriminacija ir segregacija. Na, dėl sveikatos e, apsaugos, tai ataskaita gan išsame, tačiau reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į medicinos kontrolę, o kai kalba eina apie ekonomiką, tai norėtųsi, kad būtų skirma daugiau dėmesio MVI svarbai. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad e, nacionalistai ir kraštiniai dešinieji vis garsiau pasisako ir reikėtų pasiremti visą e, regioną, pavyzdžiui, per e, paramą kultūros projektams. Bet to e, reikėtų labiau išryškinti tas rytis, kur Kosovo padarė. Um, pažangos, pavyzdžiui, lyčių lygybės rinkumų ir organizavimas rytyje, laisvo prekių ir paslaugų judėjimas rytyje, taip pat kovoja su nereguliaria migracija. Ir e, savo pakeitimuose kaip tik ir į tai atkreipsime dėmesį. Dėkoju. Dėkuoju, ponė Vatmans. Ir toliau mano sraše ponas Epir Vidėjos. Parakaliu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mm, na, e, aiškiai įvardyta Kosovo padaryta pažanga, aiškiai nurodytos konkrečios programos ir tos problemos, kurias reikia spręsti tam, kad Kosovo kada nors galėtų tapti valstybė nare. Na. Na, šalis į Europos Sąjungą turėtų būti priimama uh, dėl uh, politinių poreikių. Po Na ir tikrai reikia nepamiršti, kad, tarkim, per anksti prieimus šalį gali kilti problemų. Šis šalis atsirado po to, kai jie atskilo nuo Serbijos. Mm, Amzefeld yra be kitako ir Serbijos kultūros lopšys. Taigi, kaip tik tai yra viena iš problemų, apie, apie kurią kalbama dialogė su Serbija. Buvo paminėta, kad kai kurios šalis nepripažino Kosovo, nes e, dėl šio šalies atsiradimo aplinkybių e, kyla e, problemų ateityje pavojus, skaitant ir santykius su kitomis šalimis. Taigi reikia pagalvoti, ką Kosovo turėtų padaryti tam, kad ateityje įstojus į ES nekiltų problemų. E, Kosovo jau dabar nori sudaryti sąjungą su Albanija ir manome, kad to pasiekoje bendrai atsiras problemų regione. Na, tas, manau, reikėtų atsargiai vertinti tą faktą, kad Albanija nori išsiplėsti, padidėti. Taigi aš manau, kad reikėtų tik labai laipsniškai ruošti Kosovo narystį Europos Sąjungoje. Dėkoju, toliau pane Dubravka Žuica, prašau. Dėkuoju, Davidai. Manau, kad yra dvi esminės problemos. Na, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Šoltė už pirmą pranešimą skirtą pažangos ataskaitai. Pranešimą reikėtų taisyti ir išvelgi dvi esminės problemas e, kai kalba eina apie Kosovą. Pirmiausia, yra dar penkios valstybės narės, kurios dar nepripažino Kosovo, tai yra mūsų problema. Kita problema yra štai kokia. Yra labai tamprių sąsajų tarp Kosovo ir Albanijos stojimo Europos Sąjungą be dialogo gerinimo, be e, šių be santykių tarp Kosovo ir Serbijos normalizavimo niekas nevyks. Tai yra svarbus dalykai. Ataskaita pasigendu štai ko. Kalbate apie Metrovicą tiltą. Tačiau nepaminėjote e, Serbijos e, svaldybė veiklos Kosovo veik šiaurėje. Visai tai neminima ataskaitoje, tai turėtų būti paminėta. Ge gerai, kad pasiektas sienos demarkacijos sutrimas su Juotkalnyje, tačiau be vizų liberalizavimo e, nieko nebus. Taigi, teigiamai vertinu jūsų pastabas dėl vizų liberalizavimo. Taigi dar reikės e, pakeitimų, kuriuos ketiname parengti per ateinančius mėnesius. Dėkuoju poniai Dubravkai. Dabar ponas Knutas Fleckensteinas, prašau. Na, e, ponas Banceri beveik viską išdėsti mūsų frakcijos vardu. Dar norėčiau labiau išryškinti štai ką, nei ką, kad tai darė prieš mane kalbėjusiai. Na, beje, tai pasakytina ir apie kitas Vakarų Balkanų šalis. Bet svarbiausias principas yra tai, kad mes kaip Europos Sąjunga išliktume įtikinantis, jeigu norime būti įtikinantis Kosovo atžvilgiu. Uh, Jeigu norime, kad ten vyktų daugiau reformų ir beje pagristai raginame tai padaryti, tai turime padaryti ir savo namų darbus, turime būti įtikinantis. Na, o tai reiškia, kad po to, kai aiškiai įvardėjome iš ankstinės sąlygas, kurias reikia tenkinti, tam, kad, pavyzdžiui, būtų e, liberalizuotas vizų režimas su Kosovu, tai Kosovo yra vienintelė šalis, kurios piliečiai neturi galimybių keliauti be kliučių. Na, ir savo laiku, kai vis kažką dar papildomai e, pridurda, pri, pridurdavome, tai dar papildomai numatėme, kad reikėtų išspręsti sienos klausimą su Juotkalnyje. Tai buvo skausminga šiai šaliai, tačiau e, Kosovo tai padarė ir dabar nebeliko jokių priežasčių tam, kad nebūtų liberalizuomas vizų režimas. Neliko tam kliučių. Dėkoju Knutai Fleckensteinai, dar yra trys kalbėtojai mano sąraše. Ivo Vegel, ponas Kugel ir ponas Puštilaro. Vatsakai. Ivo Vegel, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm Prašau e, užsidėti ausinės, kalbėsiu gimtąją kalbą. Pon, kolega, ponia Vautsmans, faktiškai jau įvardijo mūsų frakcijai svarbiausius dalykus, e, konkrečiai e, Kosovo ekonominį konsolidavimą kaip būsimą ES partnerį. Daug kolegų jau minėjo, kad santykiai tarp e, Kosovo ir Serbijos yra svarbus, svarbus dialogas ir aišku, tai atsilieps tiek e, Kosovo, tiek ir Kosovo europiniai perspektyviai. Tačiau šiandieną kalbame apie Kosovo europinę perspektyvą. Taigi, mano galva, labai svarbu, jog ši buvo ši, ir toliau būtų išlaikomas realistinę europinę perspektyvą šiai buvusios Jugoslavijos daliai. Taip, ataskaitoje konstatuojama, kad padaryta faktinė pažanga, tačiau kartais ji nepakankama. Nepamirškime vis dėlto, kad Kosovo yra ta buvusios Jugoslavijos šalis, kuri buvo mažiausiai įvyščiusi, taigi per trumpą laikotarpį sunka, sunku gerokai pasistumėti į priekį. Taigi nepamirškime štai ko, Kosovas nusipelno mūsų, o taip pat ir Belgrado pagarbos. Tai taikytina ir dvišaliams santykiams tarp Prištinos ir Belgrado. Tarp dviejų šalių vyksta incidentai, na ir nekart, neretai tenka išgirsti, kad tie incidentai vyksta tik tais Kosovo teritorijoje. Gal taip ir yra. Tačiau e, tuose incidentuose neretai dalyvauja žmonės iš Serbijos ir jie negerbė vietos valdžios institucijų, kaip kad pavyzdžiui policijos arba Kosove galiojančių reikalavimų taisyklių nesilaiko geros kaiminystės. E, principą, na, aš kaip ir suprantu, Ispaniją ir jos kritišką požiūrį į Kosovo europinę perspektyvą. Bet jūs čia gal bereikalingai sėtė Kosovą ir savo vidinės problemas, konkrečiai su Baskų šalimi. Kosovo yra visai kitas atvejis ir aš manau, kad tai neturėtų kažkaip įtakoti Kosovo europinės perspektyvos. Dėkoju, Edvard Kukan. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, padėkoti Ivo Šoltės už gerą pranešimą ir gerai, kad e, pripažįstate, kad Kosovo išgyveno sudėtingus įvykių kupinus metus taip. E, padaryta tam tikra pažanga, bet būčiau tikėjęsis daugiau, daugiau iš Kosovo politinių lyderių. tikrai norime, kad matytume ryštą ir valią daryti pažangą, ypač kovojant e, su korupcija, organizuotų nusikalstimų, vykdant reformas. Na ir taip pat uh, politinis dalykas turėtų prisimti įsipareigojimų. Pavyzdžiui, vyko susitikimas tarp Europos parlamento ir Kosovo uh, parlamento ir, ir delegacijams nevyko uh, uh, e, sustarti dėl bendros deklaracijos. Tai tikrai negerai. Kita vertus, aišku, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Kosovo palaiko konstruktyvius dvišalius santykius, galiausiai pasiektas sienos demarkacijos turimas su juo kalnyje. Na ir taip pat Kosovas turėtų derinti savo teisės aktus su mūsų e, sienų apsaugos teisės aktais, e, saugumo užtikrinčiais teisės aktais. Taigi gerai, kad vyktų e, dialogas tarp Serbijos ir Kosovo ir galbūt e, rezoliucijoje dėl Kosovo ir dėl Serbijos reikėtų tų pačių formuluočių, nes kitaip abiems šalims atrodys, kad mes nesažininkai jų atžvilgių. Kosovo e, skundžiasi, kad mes visuomet kalbiname e, Kosovo, Serbija tvirtina tą patį apie save. Taigi, e, Taigi nėra jokio bejonių dėl to, kad e, Kosovas turi turėti europinę perspektyvą, tačiau daug, pastebėjau, kad e, dauguma kalbėjusių, susirūpinusių dėl Kosovo ateities e, vartoja savoką viltis, bet kai prašome šalies vykdyti reformas, neturėtume vartoti tokios savokos kaip viltis. Dėkuoju, ponas Viktoras Prošinaro. Ačiū pirmininkė. Dvi pastabos, pradedant nuo to, ką paminėjo kolega Edvard Kukan, viltis. Geriau e, tada keliauti prie Jeruzalės sienos, jeigu turi tik tai vilties. Kas aišku, abiejų pusių ir mūsų atžvilgių yra tai, kad nėra alternatyvas, nėra pakaitalo susitaikymui tarp Belgrado ir Prištinos. Čia garantuoju ne viena iš abiejų pusių negali e, pamiršti tą blokuojantį veiks, veiksnį savo darybojose ir jų ateities narystės. Todėl reikia reikalauti pažangos darybos, darybose. Tai yra būtina. Antra pastaba. Strategiškai neįmanoma įsivaizduoti vakarų Balkanų integracijos, paliekant e, juodą skylę jų viduryje. To negali padaryti. Neįmanoma palikti izoliuotos salos, e, atskiriant ją nuo potencialaus e, bloko, kuris priklausytų Europos Sąjungai. Ir laikas, laikas tampa problema visam regionui, jeigu nebus pažangos ir žengimo į priekį mūsų požiūrį į Kosovą. Ir pagaliau bandant atsakyti kolegai Vaigal, tos penkios nepripažįstančios šalis. Kolegos, čia mažiau reikalas yra susijęs su Kosovu. Galbūt net jis nieko neturi bendro su mūsų santykiais su Kosovu. Tos priežastys, kodėl yra tos penkios nepripažįstačios šalis, yra tai, kad tai yra susiję su tuo, kaip penkios šalis e, žvelgia į tarptautinę teisę ir e, nuostatas dėl apsisprendimo ir atsiskirimo. Todėl aš prašau šį komitetą, Europos komisiją ir tarybą pagalvoti, kokias nuostatas, kokias garantijas mes galime suteikti penkioms Kosovo nepripažįstančioms šalims, kad jos pamirštų savo nenorą pripažinti šią šalį. Pakartosiu, mano šalis Rumunija nieko bendro neturi nei su Kosovu, nei nieko. Nėra jokių konfliktų, ginčių ar konfrontacijų tarp mūsų. Visgi neseniai mano šalies prezidentas pasakė, kad, kad galbūt mes galime padėti daryboms tarp abiejų pusių, nors iš Prištinos mes gavome, susilaukime labai neigiamos reakcijos. Tačiau visgi suprasti, kodėl taip yra ir spręsti problemą, kuri gali palengvinti po to ateities darybas. Ačiū kolegai Boštinaru. Toliau pane Rūs Kalavera iš e, NIA generalinio direktorato. Ačiū. Pirminkė, dėkoju panu Šaltės už labai gerą rezoliucijos projektą, kurioje atsižvelgiama, žinoma, į Europos komisijos 18 metų ataskaitos rezultatus. Žinau, kad lankėtės Kosovoje prieš dvi savaitės ir tas apsilankimas buvo gerai sutiktas. Taip, mes teigiamai vertiname Kosovo pažangą, investicijų klimato gerinimą Taip pat labai svarbu sustarimas su Jotkalnyje dėl sienos demarkavimo pažangų, bet taip pat e, pažanga įgyventinant su ES susijęs reformas buvo lėta. E, jūs taip paminėjote, taip pat partijų scenos polarizacija. Bet visgi turime skatinti Kosovą užtikrinti, kad reformos būtų vykdomos Mes esame suinteresuoti, kad ekonominės reformas būtų e, veisingos ir reikia raginti Kosovą mm, vengti bet kokių iniciatyvų, kuris destabilizuotų makroekonominį stabilumą artimiausiu metu. Na ir artimiausiu metu turėtų būti vykdoma viešosios administracijos reformos ir kitos reformos teisės saugos viršinybės rytyje. E, grįžtant prie komentarų prie, dėl pastabų dėl aplinkos. Aišku, švarus oras yra svarbus Kosovo piliečiams. Dėl to mes su Kosovo valdžia kalbame, kalbė, sakydami, kad reikia energijos politikos, kurie apimtų e, atsinaujančių šaltinius ir energetinį veiksmingumą. Tai būtų du svarbiausi ramšiai ir pasirinkimo narystėje metu mes padėtume jiems tose srityse 10 milijonų e, eurų skirta intervencijoms. E, pagerindant viešųjų pastabų energetinį veiksmingumą. Taip pat sutinku su ponios Vautman komentaru, kad svarbu yra kultūra kaip susitaikymo ir ekonominio vystimosi vektoriai. Ir mes prašome, kad bendradarbiavimo taryba įgyvendintų regioninį bandomąjį projektą tai būtų pasirinkimo narystėje priemonės panaudojimas, kad būtų sukurtas tam tikras produktas e, susijęs su kultūriniu paveldu. Ir aš ne tik skatinčiau, kad žmonės e, keliautų ir susipažintų su vieni, vieni su kitais, bet reikia įtraukti ir europiečius. E, europiečiams turi būti regionas tapti geriau pažįstamas. Galiausiai kalbant apie vizų liberalizavimą, tai turbūt yra prioritetas. Puikiai žinomite, tai, kad komisijos tarnybos ir e, atitinkamos tarnybos e, lankėsi neseniai Kosove ir dabar rengiame e, paskutinių kriterijų taikomų vizų liberalizavimui įvertinimą įskaitant kovas su organizuotų nusikaltastamumu ir tikimės, kad šis vertinimas bus parengtas jau artimiausioje ateityje. Ačiū ponė Ruiz Kalavera. Dabar ir Igor Šoltis, ar norite rezimuoti? Noriu padėkoti visiems kolegams, šiandiems pranešėjams ir NIR generaliniam direktoratui iš komentarus. Tiesiog noriu pasakyti, kad yra tam tikros tam tikri apribojimai projekto apimčiai, todėl visko neįmanoma buvo įrašyti, todėl aš lauksiu konstruktyvių pakeitimų, kurie leistų pagerinti pranešimą. Dar vienas sakinys pabaigai. Manau, kad ponas Fleckensteinas pasakė svarbių dalykų. Jeigu ES nori E, likti patikima partnerė šio dialogo rėmose, mes turime vykdyti ir savo pareigas. Tai yra labai svarbus momentas Kosovui. Labai svarbu, kad būtų jo atšvilgių nustatytas vizų liberalizavimo režimas. Ačiū, Igor Šoltas. Labai svarbu, kad svarbiausia, kaip pranešėjams, mums yra tai, kad mūsų pranešimų apimtis yra ribota. Visada mus kritikuoja, kad reikėjo paminėti tą ar aną, Komisijai ribų nėra. Ji gali parengti pranešimą apimantį 500 puslapius. puslapių. Mes to negalime padaryti. Ir visada turime kažkaip susidoroti su tą kritiką, kad ne viską paminėjome. Taigi, kolegos, grafikas Kosovo yra toks pat kaip ir Serbijoje. Tai yra pakeitimas terminas ir uh, rūpyčio 30 diena, 11 valanda. Na ir paskutinis klausimas, tikiuosi, kad baigsime laiku. 12.30 komisijos ataskaita skirta Albanijai. Ir dabar žodis pranešėjai Fleckenstein. Gerbimi kolegos, šį sekmadienį bus ketvirtosios metinės kai ES oficialiai pripažino uh, Albanijos kaip šalies kandidatės statusą. Taigi, praeis keturiems metais, šiais metais komisija mums rekomenduoja pritarti tolimesnėms dėryboms dėl stojimo ir pradėti dėrybas dėl naujų skyrių. Taigi, aš kaip pranešėjas labai teigiamai vertinu E, šią aiškę policijos liniją. Taip pat e, pilna širdimi visiškai stingas paremiu šią rekomendaciją. Na ir gerai, kad tai daro ne vien tik mano frakcija, bet ir kolegos iš kitų frakcijų, ALDE, EPP, Žaliųjų frakcijos. E, čia tik tais tos frakcijos, kurios man pirmo šovė į galvą. Ir praeitie diskusijų metu parodėme, jog nenorime sukalti politinio kapitalo iš šių diskusijų mūsų partijų labai. Taigi tikimės, kad tai bus padaryta ir dėl Albanijos. Taigi džiaugiuosi plačių palaikymų. Albanija nusipelnė šios vienareikšmės rekomendacijos pradėti dėrybas dėl stojimo, nors visi puikiai žinome, kad toli gražu viskas dar nėra taip ko, kaip tai įsivaizduoja vyriausybė, parlamentas, o taip pat ir mes. Pirmiausia, Albanija parodė, jog jog vakarų Balganų šalis, skaitinti ir Balbaniją, iš tikrųjų gali padaryti pažangą vykdantas reformas, kurių uh, e, e, pagidame svarbiausių prioritetų srityje. Be to, Albanija šiuo metu kaip tik vykdo ambicingą e, teismų sistemos reformą, ku peržengia e, komisijos rekomendacijas ir sąlygas, kurios buvo numatytos 2010 metų ataskaitoje. E, taigi, teismų sektoriaus reforma pačiame įkarštyje ir jau matome ne vien tik rezultatai, bet iš tikrųjų ji turi ir atgrasantį poveikį, taigi tai iš tikrųjų perspektyvi priemonė. Taip pat, kalbant apie viešą administraciją, tai šis rytis iš esmės reformuota, Na ir dabar tikėkime, kad pasiekti rezultatai bus įgyvendinti ir vietos lygių. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl tiek daug dėmesio skiriu šiai teismų sistemos reformai. Pirmiausia, todėl, kad yra politinė valia vykdyti tokias visapusiškas, išsames ir sudėtingas reformas. Ir tai rodo, kad šalis turi didelių europinių ambicijų. Ir tai ne vien tik Albanijos vyriausybė, bet ir visas parlamentas, skaitant ir opoziciją, tuometinę poziciją, visi prie to prisidėjo. Taigi Albanijos e, teismų sistemos e, reforma ir patirtis yra geras pavyzdys ir kitoms šalims kandidatėms ir apskritai ap yra svarbus mūsų Vakarų Balkanų strategijos elementas. Be to, ši reforma Tikėkime, E, turės poveikio ir kitų svarbių prioritetų įgyvendinimui, nes iš tikrųjų tenka daug nuveikti, kovojant, pažiūrėjau, su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, o taip pat užtikrinant ir nepriklausomą teismų sistemą. Ir be nepriklausomų teismų šią kovą laimėti bus sudėtinga. Savo uh, pranešime bandžiau skirti dėmesio ir toms rytims, kur dar trūksta pažangos, yra problemų. E, pavyzdžiui, e, žemės e, kadastro reforma. Jeigu norime, kad būtų daugiau įmonių investuojančių Albanijoje, tuomet reikia pasirūpinti, kad būtų sukurtas teisinis pagrindas, sąlygoti įsintis ir pasitikėjimą. Taigi reikia daugiau pastangų. Naudojantis progą, dar sėki norėčiau aiškiai pasakyti štai, kad likus savaitį iki vadovų tarybos didžiosios frakcijos šiame parlamente labai aiškiai pasisakė, komisija tai taip pat aiškiai padarė ir dėl šios priežasties raginame tarybą, vadovų tarybą e, nesislapstyti už kažkokių e, gražbiliavimų. E, ne, bet aiškiai E, aiškiai pasisakyti už li, vizų liberalizavimą su Kosovo, o taip pat ir už tai, kad būtų pradėtos dėrybos dėl naujų skyrių su Albanija ir e, Serbija. Dėkoju Kurtui Fleckensteinui už tai, kad taip trumpai pristatėte ataskaitą dėl Albanijos. Dabar bus pas, pasisakys kolegos ir e, pagal mano turimą sąrašą nori pasisakyti kolegos Kukan, Voštinarum. Šoltis, Hadži Džordžiu, Sakurafa, Epididėjus. Tiek. Šeši kalbėtojai mano sąraše. Siūlau kiekvienam iš jų pasisakyti apie dvi mintis. Pirmiausia, kolega Kūka. Ačiū, pirmininkė, dėkoju Knutui Fleckensteinui už teisingą, subalansuotą žinę apie situaciją Albanijoje Noriu aiškiai pasakyti, aš visiškai remiu raginimus numatyti datą darybų pradžiai. Albanija pasakė pažangos integracijos procese. Svarbu e, šaliai judėti tame, tuo procesu, nes ne tik dėl to, net ir dėl to, kad mūsų autoritetui regione kyla klausimų. Kadangi aš kelis, ne vienerius metus dalyvauju politiniuose procesuose šalyje, galiu patvirtinti, kad e, politika e, plėtojasi Albanijoje, nors polarizacijos nemažai, bet konstruktyvi politinė atmosfera e, grįžta ir daug politinių ginčių grįžta į, į parlamentą. Albanijos piliečiai E, pradeda reikalauti iš savo atstovų aukštesnių standartų. Tai yra geras pokytis. Taip pat visi kalbame apie teismų reformas. Tai yra labai gilios reformos ir jos reikalauja laiko. Mm, tai nėra labai lengva. Turime suprasti, kad tokių reformų, tokio masto reformų e, e, vykdymui reikia laiko. Ir aš tikrai noriu nus, nusimti kepurę ir padėkoti komisijai, išras veiksmų tarnybai už tai, kad jos teikė e, Albanijai paramą. Tai reikia paminėti, nes nuveikta daug. Na, šiaip ar taip, Albanijai reikia daug nuveikti, aš visiškai sutinku su pranešėju, kuris tai visą tai paminėjo. Ir galiausiai vienas dalykas noriu pabrėžti, kad plėtros politika ir integracijos procesas yra pagristi e, tam tikromis sąlygomis, yra dvipusio eismo gatvė. Neturime tapti politinių pokyčių įkaitais. Jeigu sąlygos yra vykdomos, turime e, laikytis pažadų, kitaip mes e, rizikuojame prarasti pasitikėjimą mumis. Tai taikytina ir Albanijai taip pat. Ačiū. Ačiū Edvardui Kukinui, tai toliau Ivo Šaltės dvi minutės. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų projektą. Mes pritarėme beveik visiems e, aspektams, bet norėčiau pakomentuoti 28 dalį. Žinoma, mes sutinkame, kad žala dėl hidroelektrinės e, statybų saugomose teritorijose turi būti kažkaip atlyginama, bet reikėtų tiksliau kalbėti, nes reikia paminėti tuos faktus, kad daugiau kaip 40 tokių projektų yra saugomose teritorijose ir tai net nepriimtina, reikia paminėti mūsų raginimus apsaugoti e, Vijosą upę ir E, sustabdyti tam tikrus e, projektus. Aišku, mes pasakome už atsinaujinančią energiją ir hidroenergiją taip pat, bet daugiau kaip 2800 megavatų projektai yra įstomios investicijos čia susijęs investicinių iš Europos investicijų bankų ir EBRD. Bet šie bankai neturėtų investuoti į projektus saugomose teritorijose arba teritorijose, kur nėra padarytos poveikio vertinimas, ekonominis ir socialinis. Ačiū Igor Šoltės, toliau panas Hadži Džordžių, GUE frakcija. Ačiū pirmininkė. Noriu asmeniškai padėkoti pana Fleckenstein už jo darbą kaip šelnis pranešėjas. Aš manau, kad veisingo bendradarbiavimo dėka galėsime parengti gerą pranešimą apie Armeniją. Jie pasakė daug pažangos, bet dar daug reikia padaryti, kad būtų spartintas jos kursas narystė reikia, kad būtų laikomasi Kopenhagos kriterijų, tai yra labai svarbus kriterijai bet kuriai šaliai įstojančiai Europos Sąjungai. Politinis dialogas, demokratijos sveikat, sveikumas, skirtingų nuomonių raiška ir pagarba joms, teisinės procedūros tinkamos yra būtinos. Tai yra būtini brožai, bet kokia ES šaliai. Bet tai, kas įvyko praėjusį gruodį šalies parlamente, nenaudinga niekam ir neturėtų pasikartoti tokioje šalyje, kur nori įstoti į Europos Sąjungą. Teismų nepriklausomumas yra labai svarbus taip pat. Reikia kovoti su e, narkotikų, žmonių kontrabanda, organizuotų nusikalstamumu. Žodžio laisvė, žiniasklaidos nepriklausomumas, žurnalistų nepriklausomumas yra labai svarbus aspektai taip pat. Be to reikia gerbti labiau mažumų teisės, neturi būti atskirties ar diskriminacijos. Turime gerbti visų teisę į nuosavybę, ypač mažumų. Albanija turi dirbti kartu su kaimynėmis šalimis solidariai ir gerbti savo įsipareigojimus. Tokiu būdu galima bandyti ir spręsti problemas. O bet kokie teritoriniai teritorinės pretenzijos kaiminių šalių atžvilgių yra nepriimtinos, kaip minėjo mūsų pirmininkas Junkeris jau anksčiau. Dirbdami kartu mes galime parengti gerą tekstą. Ačiū. Toliau panos apetidėjos. Ačiū pirmininkė. Tarybos sprendimas pradėti stojimo darybas turi būti priimtas atsižvelgiant į tam tikras pranešime minimas sąlygas, kaip ir minėjo kolegos. Norėčiau e, paminėti štai ką. Albanijoje pačioje yra daug išpolių prieš žmogaus teisės, ypač e, graikų mažumoje tai yra didžiausia mažuma Albanijoje. Jau nekartą esame minėję, kad yra daug žmogaus teisų pažeidimų, įskaitant teisės, nusaibės teisės. Ir bandymų pateikti tai kaip kažkokius nevertus ne, ne, ne dėmesio atvejus. Greunamas bažnyčios, atimama žemė iš graikų, ypač pakrančių rajonuose. E, ta žemė parduodama arba organizuoto nusikalstamumo veikėjams arba užsienio konsorcijams. Dar vienas elementas. Albanija yra tendencija e, teikti ekspansionistinius pareiškimus į kaimynų atžvilgių. Jeigu tokias problemas šaliai pavyks įspręsti, jie galės įstoti į Europos Sąjungas. Ačiū, ponė Pitidėjas. Toliau ponas Baštinar, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė kolegos. Norėčiau pakviesti Jūs, koks buvo išeities taškas 2014 metais, kai kalbėjome apie Albaniją ir kokios prieštaringos buvo diskusijos dėl Albanijos. Ir kaip buvo kovojama tarp dviejų blokų, bent jau dviejų socialistų ir EPP. Bet dabar atrodo, kad mūsų pranešimas yra gana e, toks demonstruojantis vienodą požiūrį, tai e, rodo, kad pažanga Albanijoje pasiekta tikrai ir Albanai gali didžiuotis tą pažangą. Ir aš visiškai pritariu raginimus tarybai priimti sprendimą pasiūlyti darybų pradžios datą Albanijai. Aš taip pat sveikinčiau Albanijos prisidarimą prie mūsų užsienio reikalų, užsienio politikos. Tai yra įspūdinga ir tai yra kvietimas kitoms šalims tai padaryti tuo pat metu. Noriu pagirti labai pozityvų Albanijos regioninį vaidmenį. Nors žiniasklaida ne visada draugiškai e, atsiliepia apie Albaniją, bet Albanijos e, ministro pirmininko ir vyriausybės veiksmai regioninė prasme yra sveikintini vis tiek. Paskutinė pastaba mums pavyko pasiekti pažangos Albanijoje dėl išmintingo bendradarbiavimo tarp politinių frakcijų parlamente ir labai, mus, labai išmintingo sprendimo nustoti kovoti tarpusavėje. Ar kalbant apie Albaniją ar Šiaurės Makedoniją. Todėl aš norėčiau dar kartą pakviesti, ponia pirmininkė, mūsų kolegas laikytis toliau tokių pozicijų. Nes dabar turime dar vieną atvejį, kuomet savo e, susijusiams partijams regione turime pasakyti, kad yra raudonos linijos ir e, galutinis taškas yra Šiaurės Makedonija. Turim pasakyti kolegoms ir draugams iš mūsų e, susijusių partnerių, kad, partijų, kad yra raudonos linijos ir jeigu jos bus peržengtos, reikės priimti sprendimus ir mūsų politinėse frakcijose. Labai ačiū. Thank you, Mr. Boštinaru. Dėkoju, ponui Boštinaru. Galiausiai, e, ponė Sakorava. Ponas. Ačiū, ponė Fleckenstein. Subalansuotas pranešimas Albanijos klausimu, tačiau uh, Kadangi mes kalbame apie iš ankstinius reikalavimus ir sąlygas, reikėtų laiky, gerbti mažumas. Apie tai jau kalbėjo kiti kolegos. Jūs teisingai sakote pranešime, kad Albanija turi tęsti darbą, turi užtikrinti geresnį švietimą, geresnį gyvenimą ir geresnės užimtumo sąlygas nacionalinėms mažumoms. Tačiau jūs minite ir kitas mažumas - Romus bei kitas mažumas, tačiau nepaminite didžiausių mažumų, pavyzdžiui, graikų mažumos. Praėjusiais metais Albanija balsavo dėl mažumų teisių apsaugos. Tačiau vietoj to, kad būtų laikomasi europinių standartų, Albanija ir toliau taiko vienašalius e, veiksmus. Taigi graikų mažumos situacija suprastėjo. Jie negali vartoti savo kalbos, taip pat nėra teikiamas švietimas graikų kalba, o žemės nusavybės klausimai taip pat yra neaiškus. Yra daug sričių, e, kaimelių, kuriuose nėra tinkamai apibrieštas statusas. Jūs žinote, kas vyko praėjusiais metais kiek incidentų įvyko susijusių su graikais žemės nuosavybės turėtojais. Tai yra mažumų teisų pažeidimai. Kitas dalykas - Albanijos vyriausybė e, sunaikino pastatus esančius graikį, graikų teritorijoje ir taip jie buvo išstumti iš Himaros regionų, nepaisant rekomendacijų, kurias pateikė Albanijos ombudsmenas. Ačiū. Dėkoju. Nėra daugiau kolegų norinčių pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijos atstoviai, poniai Ruiz Kalavera, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija, žinoma, nėra taip ribojama e, savo ataskaitų apimtimi. Ar jūs turite ribas. Na, yra tam tikros ribos e, atsižvelgiant į vertimą, tačiau mūsų ataskaita yra tikrai išsami, bet iš esmės svarbiausia yra ne puslapių skaičius, o mūsų žinutė. Žinutė dėl esminių dalykų, kurie turi būti aiškus šioms šalims. Aš norėčiau padėkoti ponui Fleckenstein už pranešimo projektą ir norėčiau padėkoti jam už tai, kad jis e, ES vardu e, palaiko e, rekomendacijas dėl stojimo dėrybų pradžios su Albanija. Norėčiau e, pak pakartoti, kad 14 metais Albanijai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas, nuo to laiko Albanija įgyvendino esminės reformas, Albanija daro nuolatinę pažangą įvairiose sritise, kurios yra tiesiogiai susijusios su penkiais prioritetiniais klausimais. Todėl mes manome, kad ši rekomendacija yra pagrįsta ir mes ją visiškai palaikome. Žinoma, mes suprantame, kad reikia pažangos Reikia įtvirtinti padarytą pažangą, todėl mes džiaugiamės tuo, kad rezoliucijos projekte yra pateikiama rekomendacijos, kurios yra labai naudingos ir kurios įtakos vidinės techninės ir politinės diskusijas Albanijoje. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad mes džiaugiamės tuo, kad rezoliucijoje yra kalbama apie teisingumo reformos svarbą, Komisija šiuo klausimu vaidina labai svarbu vaidmenį, nes pagal konstituciją e, komisija vykdo tarptautinę priežiūrą. Rezoliucijoje taip pat yra raginama tęsti politinį dialogą, e, kalbama apie Sofijos e, prioritetų darbo atvarkės, raginama tolesnės pažangos dėl teisės viršenybės principo ir dėl kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Mes Džiaugiamės e, tuo, kad jūs kalbate apie e, teisų laikomasi, apie nusavybės teisės, apie mažumų teisų stiprinimą. Taip pat e, džiaugiu, džiaugiamės tuo, kad jūs kalbate apie regioninį bendradarbiavimo biurą. Šiai platformai turi būti suteiktas labai svarbus vaidmuo visame regione. Šis biuras turi bendradarbiauti ir stiprinti galimybės susitaikyti. Mes Esame dėkingi ponui Fleckenstein ir kitiems Europos parlamento nariams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Ačiū. Ačiū. Knut Fleckenstein, prašom, apibendrinkit. Pone Pirinkė, mielai padarysim šią paslaugą. Nes labai trumpai faktiškai beveik viskas išsakyta ir manau, kad uh, E, tikrai galėsime grintai parengti bendrą dokumentą ir manau, kad e, kitą savaitę vadovų taryba pasirinks kitą savaitę lygiai tokią pačią aiškę poziciją. Dėkoju už nuomonę. Taip, mm, kaip ir ataskaitose dėl Kosovo ir um, Serbijos galite teikti pakeitimus iki rūpiučio 30 dienos 9 ryto. Uh, Na, kolegos, prieš baigiant pirmąją mūsų posėdžio dalį dar norėčiau priminti štai ką. Ir e, ką tik suskaičiavau, kad iš daugiau nes 20 e, komiteto narių dalyvauja tik 7. Jūs geriausiai, nes jūs e, nepabijote pabėgti iki, pa, pa, pasilikti iki pabaigos, tačiau priminkite kolegoms, kad vyks e, jungt. E, jungtinis posėdis su lybė komitetu salėje PHS 3C50 nuo pusės 3 iki pusės 4 e, bus uždaras posėdis, bus, susitiksime su pane Mogherini, o nuo pusės 4 iki, e, iki pusės 5 atvyks Irano e, reikalų ministro pavaduotojas nuo pusės keturių iki pusės penkių. Taigi, kaip jau minėjau, Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas. Informavau jūs ir beje, jau informavau, kad į Irinos darbo atvarkį trauktas papildomas klausimas skirtas Kišiniovui, padėtai Moldovai, skanaus, gerų pietų ir dėkoju už geras diskusijas dėl Serbijos, Kosovo ir Albanijos. Dėkoju. Then...